Aš tiesiog nu, norėčiau pasitikslinti, yra komisijos atstovų. Yra, tada galime pradėti darbą, nes darbo atvarkė yra labai ilga. Pirmiausia, pradėsime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Kaip jūs tikriausiai žinote, komiteto delegacijos į Vašingtoną ataskaitos pristatymas atidėtas yra kitam posėdžiui. Pono Kirkopo pranešimas dėl ES keliaivių duomenų įrašų bus aptartas šiandien nuo pusės 12 iki pusės 1. Dabar Graikijos e, piliečių apsaugos ministras ponas Chriso Hoeidis atvyks šiandien ir papasakos apie situaciją Graikijoje, kalbant apie migraciją, prieglopstį ir sienų politiką. Jis e, pasirodys trečią valandą, iki keturių maždaug pas mus e, pabus. Na, o Europolo ataskaita šiandien bus pristatyta po balsavimų. Maždaug tarp pusės šešių ir pusės septynių. Tikimės tos ataskaitos pristatymo. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet darbo tvarkę laikome patvirtintą. Yra trys pranešimai susijęs su koordinatorių posėdžiais. Koordinatoriai per praeitą posėdį paprašė, kad ponia Makovei taptų pranešėja dėl nusikaltimo įplaukų užšaldimo ir konfiskavimo ES, o ponas Dusas iš socialistų frakcijos bus pranešėjęs dėl duomenų apsaugos direktyvos. Čia po ilgų diskusijų tai buvo nuspręsta. Jeigu niekas neprieštarauja tokiems e, siūlymams, tuomet patvirtiname koordinatorių posėdžio rekomendacijas. Taip pat žinote, kad šiandien po pietų balsuosime nuo ketvirtos iki pusės šešių. Taigi visiems reiks atsinešti balsavimo korteles. Dar vienas e, pranešimas. Per praeitą plenarinį posėdį buvo paskelbta kad 12 stebėtojų iš Kroatijos prisijungs prie mūsų. Vienas iš jų, ponia Ingrid Antičevič Marinovič, e, bus stebėtoja mūsų komitete. Nežinau, ar ji jau yra šiandieną atvykusi. Panašu, kad ne. Tačiau aš manau, kad mes dirbsime visai nemažai su ja. Kągi, Dabar trečiasis darbo atvarkės punktas. Sąjungos piliečių užsienyje konsulinė apsauga. Pranešėja yra Dita Bauer. Ir kiek žinau, yra ir komisijos atstovų atvykusių. Taigi, pirmiausia, išklausysime komisijos pristatymo ir tada gal ponė Edita Bauer pasisakys. Prašau. Aš norėčiau paprašyti, kad būčiau įtrauktas į kalbėtų sąrašą, ko galima greičiau, nes turiu išeiti iš posėdžio. Gerai, taip ir padarysime. Kągi, tuomet pakviesiu komisijos atstovus pasisakyti pirmiausia. turime komisijos atstovų. Prašau, žodis jums. Ačiū, kad pakvietėte mane pristatyti komisijos pasiūlymą dėl konsulinės ES piliečių apsaugos užsienyje. Konsulinė apsauga ir jos reikšmė išaugo esant dabartiniai kriziai, tokiai, kurie dabar matome Sirijoje. Libijoje 6 tūkstančiai piliečių nukentėjo, kai atsirado krizė, bet ir kasdienėje situacijoje, kai pilietis pameta pasą, e, konsulinė apsauga yra labai svarbi. ES piliečiai, kurie išvyksta į trečiąją valstybę, į tą šalį, kur nėra jo šalies e, konsulato ar ambasados, tada gali kreiptis į bet kurios ES šalies konsulatą ar ambasadą ir ta šalis privalo e, padėti jam, lyg jis būtų jos pilietis. Tokia teisė į nediskriminuojantį elgesį numatyta sutartyse, tai yra taip pat ir pagrindinė teisė numatyta pagrindinė teisė hartijoje. Tačiau ši teisė turi gauti aiškesnį pavydalą. Dėl Lisabono sutarties komisija pateikė pasiūlymą dėl konsulinio bendradarbiavimo direktyvos. Direktyva yra reakcija ir į Europos parlamento reikalavimą sustiprinti konsulinę apsaugą ir numatyti saistančias taisyklės, kai tik įsigalios Lisabono sutartis. Taigi, norėčiau trumpai papasakoti apie direktyvos turinį. Direktyvoje yra numatytas stabilus bendradarbiavimo pagrindas tarp konsulinių įstaigų. Taip pat direktyvoje yra daugiau aiškumo apie tam tikras savokas e, susijusias su konsulinė apsauga. Pavyzdžiui, yra siūloma, kad piliečiai gali kreiptis į kitos valstybės narės ambasadą, jeigu negali pasiekti savo šalies ambasados per vieną dieną. Tai reiškia, kad pilietis, pavyzdžiui, Kinijos provincijoje gali kreiptis į artimiausią kitos valstybės e, ambasadą ir jam nereiks vykti specialiai tam tikslui į Pekiną. Taip pat direktyvoje numatyta, kad ES piliečių artimieji irgi yra įtraukiami direktyvos taikymo srity. Jie turi būti, susilaukti pagalbos taip pat kaip ir piliet, tas pilietis. Esant krizės situacijoms, pasiūlyme yra atsižvelgiama ir į pilietinės apsaugos mechanizmo reformą ir yra numatyta, kad evakuacija gali būti bendro finansuojama 85 procentais. Taip pat direktyvoje yra numatytos konkrečios taisyklės dėl taip vadinamosios atsakingosios valstybės ir narių koordinavimo veiksmų tam, kad geriausiai būtų atstovavimo ES piliečiams. Direktyvoje taip pat yra numatytas ir ES delegatūrų vaidmuo vietos koordinavimo posėdžiuose. Taip pat numatyta, kad ES delegatūros būtų visapusiškai įtrauktos į parengties planus. Aš manau, kad tai pirmasis realistiškas žingsnis atsižvelgiant į dabar turimus išteklius ir Europos delegatūros ekspertinės žinias, delegatūrų ekspertinės žinias. Taip pat direktyboje yra numatytas kompensavimas ir naštos pasidalimas tarp valstybių narių. Esant krizės situacijoms, dabartinės taisyklės dėl kompensacijų yra supaprastinamos, naudojant sinergijas ir bandant pagerinti bendrą darbą, galima iš tiesų nemažai sutaupyti. Na ir apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad ši direktyva yra susijusi su solidarumo pritaikymu tam, kad ES piliečiai gautų pagalbą nepriklausomai nuo savo tautybės ir mes tikimės visapusiškos Libek komiteto paramos šiai labai svarbiai iniciatyvai. Ačiū. Dėkoju už pristatymą. Dabar norėčiau žodį suteikti Editai Bauer. Prašau. Prašau. Ačiū už komisijos pristatymą. Man atrodo, kad tai dar vienas žingsnis stiprinant pilietybę Europoje. Man atrodo, kad tai galėtų būti geras 23 straipsnio gyvendinimas, kalbu apie Lisabono sutartį. Taip pat tai galėtų būti ir Stokholmo programos vieno tikslų įgyvendinimas. Na, visgi šioje srityje yra nemažai konvencijų, yra sprendimų priimta nemažai ir man susidaro įspūdis, kad turėtumėme geriau paaiškinti tam tikras nuostatas per konsultavimuose procesą. Pavyzdžiui, reiktų paaiškinti, kokia reali pridėtinė vertė, e, vertinant 553 tarybos sprendimą, kuris buvo 95 metais priimtas. Taip pat turėtų būti paaiškinta, koks yra santykis šio dokumento su Vienos konvencija, 36-37 e, straipsniai, kur kalbama apie šeimos narius e, trečiųjų šalių piliečių, šeimos narius ir artimuosius. Na, o kalbant apie finansinės procedūras ir pasidalymą naštą, turėtų būti paaiškinta, kaip įvairios valstybių narių praktikos bus suderintos. Nes konsulinė pagalba kai kuriuose valstybėse narėse yra nemokama, o kitose šalyse ji mokama. Taigi, man atrodo, kad yra tam tikrų praktinių klausimų, kuriuos reiktų išspręsti ir išsiaiškinti per diskusijas Tikiuosi, kad bus susitarta stambiųjų valstybių narių, nes atvirai kalbant, didesnė našta joms teks. Nes tik trys šalis pasaulyje yra tos, kur kiekviena ES valstybė narė turi savo atstovybės. Taigi didesnė našta matyti teks didžiosiams valstybėms narėms. Taigi visiškai aišku, kad tai yra paranku mažesnių valstybių narių piliečiams, tačiau našta teks e, didžiosioms. Ačiū. E, dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams ir tiem, kurie norėtų pateikti klausimų. Louis Michel, prašom. prašom. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijai už direktyvos pasiūlymo pateikimą. Šis pasiūlymas yra labai svarbus, tai labai svarbu ES piliečiam, kurie gyvena ne ES, kaip direktyvos, direktyvoje rašoma kad reikia užtikrinti konsulinę pagalbą tom pačiom sąlygom ir išsaugoti ES numatytas teisės. Tokiais atvejais sprendimas 553 yra įsigaliojęs, bet jis apima tik kai kuriuos šio reikalo aspektus. Kiekviena krizė kokia bebūtų politinė, humanitarinė ar ekonominė, taip pat vėl mus atveda į diskusijas dėl konsulinės apsaugos, pavyzdžiui, 2004-2006 metais e, tokios krizės buvo e, arba galiausiai Islandijos pelenų krizė parodė, kad reikia efektyviai e, koordinuoti pastangas ir dalintis naštą tarp valstybių narių. Pasiūlymas pateikė nemažai atsakymų į Europos parlamento iškeltus klausimus ir ypač į bando spręsti tas problemas, kurias patiria trečiosiuose šalise gyvenantis Europos piliečiai ir jų šeimų nariai. Ir aišku, kad krizės atvejais yra numatyti vietos krizės planai Bet aš norėčiau pateikti komisijai kai kurių klausimų dėl praktinio direktyvos nuostatų įgyvendinimo ir dėl operatyvinių aspektų. E, direktyvoje rašoma, kad valstybių narių ambasados ir konsulatai užtikrina e, kitų šalių, kitų ES šalių piliečių konsulinę apsaugą, liktai būtų jų pačių piliečiai. Ir noriu pasakyti, ar yra priemonės įvertinti, kad laikomas iš šitos nuostatos. Pavyzdžiui, jeigu krizės atveju konsulatas ar ambasada e, ar konsulatas ar ambasada nesielgs taip, kad, pavyzdžiui, Prancūzijos ambasada, kad vienos šalies ambasada suteiks pirmiausia to šalies piliečiam konsulinę pagalbą, o po to tik tai kitų neatstovaujamų toje šalyje ES šalių piliečiams. Ir toliau 21 pagrindinių teisių hartija, 21 e, pagrindinių teisių hartijos straipsnis. E, ir sąsaja su šia direktyva, jei, pavyzdžiui, valstybė narė nepripažįsta santokų tarp tos pačios lyties asmenų, ar tada jinai garantuos e, tokių šeimų e, narių apsaugą taip pat. Dėkui. Buvo pateikta labai įdomių klausimų. Tikėsimės po to, kad komisija jos atsakys. Dabar ponia Ždanoka. Dėkoju. Dėkojame komisijai už iniciatyvos pateikimą ir už, pačią, už pasiūlymo pateikimą. tokia direktyva labai reikalinga, ypač turint galvoje dabartinę situaciją, ponas e, Louis Michel ir kiti kolegos tą jau minėjo. Mes sveikiname šį pasiūlymą ir tikrai noriu pritarti tam, kad reiktų aiškiau apibriežti finansinius aspektus. Norėčiau paklausti komisijos štaiko. ko žinoma, kad trečiosiose šalise kai kurios valstybės narės yra atstovaujamos bendrai. Tai kaip tada tokiais atvejais ši direktyva galiotų? Čia reiktų aiškesnių nuostatų tokiem atvejam. Taip pat norėčiau paklausti apie tai, kokiem asmenim bus taikoma ši konsulinė apsauga numatyta direktyvoje. Minėjome šeimų, narių, šeimų narius, piliečių šeimų narius, aišku, ir piliečius. Ir taip pat pritarčiau pono Mišelio susirūpinimui e, dėl kai kurių atvejų, kurį jisai išdėstė. Bet jei paimsime reglamentą 539, Ir kalbėsime apie asmenis, kurie turi teisę laisvai judėti Europos Sąjungoje pagal šį reglamentą. Atsiranda kitų kategorijų asmenų, kurie neįtraukti į tą pasiūlymą. Tai būtų pabėgėliai, tai yra pili, asmenys be pilietybės. Taip pat asmenys, kurie turi vienos valstybės narės išduotą pasą. Tai taip pat liestų ir Latvijos ir Estijos nepiliečius. Tokių asmenų skaičius yra labai didelis. Latvijoje tai yra 15 procentų Latvijos gyventojų. Taigi man labai įdomu, kaip tokiais atvejais būtų elgiamasi. Kodėl jie yra neįtraukti į komisijos pasiūlymą? Ar čia koks nors nesusipratimas, ar komisija pagristai tą padarė? Dėkui. Labai ačiū už klausimus dėl pasiūlymo taikymo srities. Toliau ponas Bronksas. Prašom. Paskaičiau pranešimą gana atidžiai ir galiu pasakyti, jog pozityviai žiūriu į šį ES projektą. Tikiuosi, kad e, mano pasisakymas šią prasme nieko nesukrės, turint galvoje mano reputaciją. Nemanau, kad Europos pilietybės koncepcija e, nusipelno kažkokio dėmesio, kol dar kol iki Mastrichto starties nebuvo sugalvota tokia pilietybė. Manau, kad dabar ji bus išplėsta iki tokių šalių, kurios nepriklauso ES, pavyzdžiui, Šveicarija ar Norvegija, o kai kurios net nėra Norve Europoje, pavyzdžiui, Australija ar Naujojo Zelandija. Aš taip pat manau, kad e, prieš galvojant pilietybę, ambasados šiaip būtų padėjusios žmonėms, kuriems kyla problemų. Ir iš tiesų tikiuosi, kad ambasados padės padės žmonėms, kuriems reikia pagalbos, nežvelgdamas per daug, nevartydamas jų pasų. Išgirdau megiškius žodžius, pavyzdžiui, pabėgėliai ir prieglopščio prašytojai. Manau, kad yra pavėjus, pavojus, kad kai tik įtrauksime ir šias savokas prie tos pagalbos sistemos, tuomet ambasados ko gero jums dar galvoti apie tai, ar verta savo duris atverti ar ne. Čia gali būti klaida. Ačiū. Ačiū nematau, kad dar kas nors norėtų kalbėti. Prieš suteikdama žodį vėl komisijai ir pranešėjai, norėčiau pasakyti, kad Patanė Fajon, kurie yra socialistų šilinė pranešėja, paprašė manęs jos vardu pasisakyti, pateikti jos nuomonę. Ji pritarė e, šios direktyvos tikslams, nes taip yra patikslinamos e, procedūros, užtikrinant pagrindinės piliečių teisės ir tai prisidėtų prie ES tapatybės e, kūrimo. Pasiūlymas turi daug reikšmės Europos piliečiams, kurių ambasadų nėra visame pasaulyje, e, kur mažesnis, kurios turi mažesnį ambasadų tinklą, ypač mažosios ES valstybės. Ir taip kuriama lygybė tarp ES piliečių. Ši pritarė nuostatai, kad būtų taip pat įtraukti ir e, šeimų nariai, taip pat e, partneriai, nors jie yra ir trečių šalių piliečiai, jiems, kad taip pat būtų taikoma konsulinė apsauga. E, ji bijosi, kad yra erdvės, tam tikros erdvės pagerinti šį pasiūlymą ir apie tai jau buvo kalbėta taip vadinamos e, vadovaujančios valstybės koncepcija ir pagrindinės funkcijos yra išdėstytos, tačiau jas būtų galima išdėstyti tiksliau pasiūlyme. Jis sako, kad Libė komitetas ypatingą dėmesį turėtų kreipti Europos parlamento rekomendacijoms žaliojo knygoje paskeltoje 2007 metais ir kad kai kurios sąlygos e, pasiūlyma iš tiesų yra suderintas teisės dėl konsulinius apsaugos visiems ES piliečiams, ko reikalavo parlamentas savo rezoliucijoje 2007 metais. Tokia yra Tanios Fajon pozicija. Taigi pirmiausia, norėčiau dabar paprašyti komisijos atstovą, poną Danielių Volį, atsakyti į kai kurios klausimus. Po to paprašysime pasisakyti pranešėją. Ačiū. Dėkoju už pozityvius komentarus. Ir e, dabar trumpai norėčiau pateikti komisijos e, nuomonę apie tos užduotus klausimus. Pirmasis. Dėl ar e, galima kreiptis į teismą ar ne. Kaip komisija yra išdėsiusi kovo mėnesio komunikate, 23 straipsnis yra taikomas tiesiogiai, taigi jau ir šiandien klausimas dėl konsulinės apsaugos gali būti patiktas Europos teisingumo teismui, bent jau teoriškai, nors e, tokiu atveju dar nebuvo. Dėl evakuacijos klausimų, tai komisijos pozicija yra tokia, kad mes stengiamės užtikrinti, jog būtų pakankami evakuacijos pajėgumai, kad visi piliečiai galėtų būti evakuoti kol kas nesame užregistravę atveju, kad ko nors čia trūktų dėl lytinės orientacijos klausimų ir šeimų narių. Norėčiau pacituoti devintą konstatuojamąją dalį, kur nurodoma e, direktyva 2448, kad kad e, šeimų narių interpretacija yra susijusi su antrojo ir trečio straipsnio nuostatomis. Tai atitinka, tai taip pat apima ir tos pačios lyties šeimos narius. Dėl naštos pasidalymo direktyvos 42 straipsnis numato, kad e, dvi šaliai susitarimai tarp valstybių narių gali egzistuoti, taigi valstybės narės gali vietoje pasidalyti naštą. Pavyzdžiui, jeigu viena valstybė narė gali užsimti vienos e, valstybės piliečiais, kita ambasada kitos. Manome, kad tai yra naudinga, jeigu tai netrikdo teikti efektyvę pagalbą ir tokie sustarimai yra skaidrus. Kol kas atrinėjame, ar to pakanka ar ne, e, bet e, dar pamatysime. Dėl taikymos ryties asmenims šeimų nariams ar įtraukti pabėgėlius, žmonės be pilietybės ar panašius kitus asmenys, norėčiau pasakyti, kad turime laikytis dabartinės teisinės sistemos. Tai yra 23 straipsnis e, susijęs su ES pilietybė ir šeimos narių e, traktavimo praktika, kai kalbama apie pabėgėlius, e, žmonės be pilietybės ir panašius. Taigi manome, kad pagal dabartinę sistemą įtraukti tokius asmenys e, viršytų tai, kas išeitų už, už ribų to, kas yra priimtina valstybės narėms šiuo metu. Toliau dėl vadovaujančios valstybės e, koncepcijos. Tai, kad patikėme mes, yra gana pažangios nuostatos. Jeigu reikia daugiau paaiškinimų, mes išklausytume jūsų pasiūlymų taip pat. Tačiau viską, tai tai, kas yra realistiška, yra įtraukta ir mm, turint galvoje taip pat e, e, taikoma praktika šiuo metu. Dėl paskutinio klausimo, dėl parinių teisų suderinimo, norėčiau pakartoti, kad 23 straipsnis e, nurodo teisę į nediskriminavimą. Tai yra pilietis turi būti traktuojamas vienodai kaip bet kurios kitos valstybės narės pilietis. Taigi čia nėra e, vietos e, suderinimui ir harmonizavimui. Tiesiog reikia taikyti e, vienodo traktavimo ir nediskriminavimo nuostatą. Ačiū toliau, Edith Bauer. Ačiū. Aš manau, kad Čia dar mūsų laukia nemažai darbo. Ir aš nemanau, kad yra problema dėl paties principo, tačiau reiks e, išsiaiškinti, kaip praktiškai būtų galima įgyvendinti įvairias, nes yra įvairių taisyklių įvairiose valstybėse narėse, gan skirtingų taisyklių, dėl to reiktų išsiaiškinti dėl praktinių dalykų. Na ir į konsulatus kreipiamasi dažniausiai pagalbos ir jie neprašo pinigų iš savo piliečių. Tokiu atveju turėsime atsižvelgti į vienos konvencijos atitinkamus straipsnius, kur teigiama, kad trečių, trečiosios šalies šeimos nariai, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie įkalintus, sulaikytus asmenys krizės situacijas, Aš manau, kad konsulatai turės susitvarkyti su tais praktiniais klausimais ir matyt pats sunkiausias. Sunkiausia problema bus pasirūpinti, kad būtų užtikrinama darna harmonija tarp įvairių taisyklių, standartų, paragrafų. Ir čia matyt reiks daugiau dėmesio skirti tam ir ateityje, nes ten ir kils didžiausios problemos. Ir kaip jau sakiau, tas tiesminiai principai yra geri, Na, o kalbant apie tai, kad veiksmingai reikia kovoti su krize, čia irgi būtų toks e, svarbus žingsnis į priekį. Čia atsiranda nauji, naujos savokos koncepcijos, kaip kad, pavyzdžiui, atsakingoji valstybė. Čia bus labai aktualu e, krizės atveju. Iš principo kalba eina apie ir kasdienės problemas, tačiau aš manau, kad e, turėsime užtikrinti, kad piliečiai gautų veiksmingą paramą tais atvejais, kai e, ištinka krizė. Taigi siekiame vaisingo bendradarbiavimo ir tai yra mums visiems e, svarbu, nepriklausomai nuo, nuo to, kuriai politiniai frakcijai priklausome, tam, kad būtų nusiųstas tinkamas signalas tarybai ir komisijai. Ačiū. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. tai Europos sienų priežiūros sistemos įdėgymas, sukūrimas. Eurosur sistemos įdėgymas, pranešėjas ponas Mulderis iš Alde frakcijos, na, o komisijos vardu Belinda Paik e, pristatys komisijos poziciją. Ji yra atvykusi jau. Taigi, žodį ir suteiksiu Valinda, Belindai Paik, o po to pasisakys uh, pranešėjas ir tarybos atstovų beje turime. Svarstant šį klausimą, tai gal pirma komisijos atstovas, po to tarybos atstovas, po to pranešėjas ir visi norintys. Taigi prašau, ponia Paik. Ačiū pirmininkė. E, labas rytas visiems, mums labai malonu šiandieną trumpai pristatyti šį pasiūlymą Komisija jį pateikė gruodžio mėnesį 11 metais dėl reglamento įkūrinčio Europos sienų stebėjimo sistemą, taip pat namosios Eurosų sistemos. Tikslas yra sustiprinti išorės sausumos ir jūrų sienų apsaugą ir priežiūrą. Na ir pasiūlymas yra pateikiamas praėjus deš, dešimt metų konsultacinio darbo su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis agentūromis. Uh, Poveikio vertinime yra numatomis, apaškinamos koncepcijos ir aprašomi ekspertų susitikimai susijęs su šio pasiūlymo rengimu. Poveikio vertinime teigiama, kad dabar dėl to, kad nėra bendros teisės bazės, kaip valstybės narės galėtų keistis informaciją ir, ir bendrai vykdyti priežiūrą, ypatingai kalbant apie išorės jūrų sienas, tai reiškia, kad neautorizuoti nelegalų sienų kirtimai gali būti ir nepastebimi. Taip pat e, migrantų e, mirčių skaičius tų, kurie nuskęsta arba kitaip žūsta bandantis patekti į ES, gali tas skaičius dar išaukti. Dėl to reikia į tai sureaguoti ir įgalinti valstybių narių e, atitinkamas institucijas, kurios prižiūri sienas, dalintis operatyvinę informaciją ir tarpusavėje bendradarbiauti taip pat su Frontexu tam, kad būtų galima nu, nustatyti ir užkirsti kelią tokioms nelegalioms migrantų, nelegaliems migrantų sienų kirtimams ir užkisti kelią jų mirtims. Spalio mėnesį 13 metais turės būti parengta ta sistema, taigi tai reiškia, kad reikia įgyvendinti, testuoti. Ir tokiu būdu Eurosūras pradės veikti gan greitai, tačiau tai bus nemenkas iššūkis visiems veikėjams, įskaitant ir Europos parlamentą. Norėčiau trumpai paaiškinti, kaip Eurosūro sistema veiks tai būtų geriau apibūdama, geriausiai apibūdama kaip decentralizuota sistema, kur yra bendrai integruojami darbo srautai tarp įvairių valstybių narių. Kalba eina apie patruliavimą, rizikos įvertinimą, kitus darbus, sienų kontrolę. Na ir ta žvalgyba paremta sistema buvo pasirinkta dėl to, kad yra labai lanksti, novatoriška sistema, galinti greitai sureaguoti į pokyčius kai valstybėms narėms tuo tarpu reikia daugiau laiko, kad jos galėtų sureaguoti. Eurosūro pagalba situacija pasikeis. Eurosūras yra daugia funkcinė sistema, kuri užkirs kelią ne tik e, nelegaliai migracijai, bet ir pasienio nusikaltimams, kaip kad priekybai narkotikams. Na ir dažnai yra naudojami įvairūs metodai skirtingi metodai. Pavyzdžiui, Ispanijos pareigūnas susiduria su migrantais, kurie laivu keliauja iš Šiaurės Afrikos ir surengia gelbėjimo operaciją. Tačiau migrantai bando nukreipti, dėmesį, patrul, bando nukreipti patrulių dėmesį tam, kad, pavyzdžiui, e, motorinę valtimi būtų pervežami narkotikai per, per, tą, per tą laiką. Na ir jungtinių tautų atitinkama tarnyba įvertino, kad 15 500 žmonių nuskendo viduržėmio jūroje, bandant, bandant patekti Europos Sąjungą. Ir maždaug 6 ar 10 tūkstančių migrantų prarado savo gyvybės, bandant patekti į Kanarų salas prieš keletą metų. Kaip sakiau, Eurosuras turėtų užkirsti kelią tokiai migrantų, tokiai migrantų mirčių skaičiui. Taip pat e, tai leis geriau suvokti, kokia yra situacija ir greičiau sureaguoti valstybėms narėms bei Frontexui. Ir taip pat yra įvedamas naujas poveikio vertinimo elementas. Tai reiškia, kad Frontexas ir valstybės narės gali, valstybės narės gali nuolatos bendrai įvertinti, kaip galėtų jos bendradabiauti efektyviau. Pavyzdžiui, tai reikštų, kad migrantų laivai, kurie atplaukė į Lampadūzą, gali būti pastebimi kur kas anksčiau. Ir viso to būtų galima pasiekti kur kas geriau keičiantis informaciją ir taip pat bendradarbiaujant agentūroms e, europiniu, tarptautiniu mastu, taip pat naudojantis modernosiomis technologijomis, kaip kad e, satelitiniais vaizdais. Eurosūras veiks pagal nacionalinius koordinavimo centrus Ir programa bus įvykdyta dviem pakopom. Pirmiausia, 13 metų spalio mėnesį rytų vakarų Šengeno pasieniuose ir 14 metų spalio mėnesį visoms sausumos ir jūrų sienom Šengeno teritorijoje. Na ir gal didžiausias čia iššūkis yra pasirūpinti, kad nacionalinis koordinavimo centras e, užtikrins e, informacijos mainus tarp įvairių institucijų toje valstybėje atsakingų už e, sienų priežiūrą, kalba eina ir apie muitinės pareigūnus, ir gelbėtojus, ir jūrų personalą ir panašiai. Dabar, pažiūrėjau, Italija yra įsteigusi nacionalinį koordinavimo centrą, į, įtraukia jie e, ir policininkus, ir kabarnie, kabarnierius, ir e, jūrų patrulius. Na, dabar dėl Frontexo. Frontexo vaidmuo bus toks. Jis teiks paslaugas nacionaliniams koordinavimo centrams ir užtikrins e, Eurosūro įgyvendinimą. Taip pat e, Frontexas bus šio tinklo administracinis centras, leidžiantis keistis informaciją, e, kuri yra riboto naudojimo informacija ES. Taip pat realių laikų bus galima gauti informaciją apie incidentus, apie žvalgybinę informaciją Taip pat bus gaunami iš nacionalinio koordinavimo centrų atitinkami nacionalinių situacijų aprašai ir taip pat bus parengti europiniai tokie aprašai. Taigi kalba eina ne tik apie inform dalymas informaciją, bet ir apie informacijos kaupimą, apie žvalgybinės informacijos kaupimą. Na ir bus įtrauka, įtraukiama ir jūrų agentūra bei kitos agentūros ir, pavyzdžiui, bus naudojama laivų e, informacijos teikimo sistema. Pavyzdžiui, jeigu du laivai susitinka ir perdoda migrantus arba narkotikus, taip pat bus e, naudojamos satelitinės nuotraukos. Na ir tai, kas vyksta mūsų išorinėse sienos, jeigu mes apie tai tik žinosime, bet nereaguosime, tai neduos jokios naudos. Dėl to siūloma, kad Frontexas pasikonsultavęs su valstybėmis narėmis kiekvienam pasienio, pasienio ruožui numatytų tam tikrus veiksmus ir įvertintų juos spalvinę gamą geltona, raudona, žalia. Tada valstybės narės, bendradarbiavimo su Frontexu, galėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad poveikio lygis tame pasienio ruožė sumažėtų. Trumpai e, dėl kaštų mes įvertinome, kad bendrai, kuriant Eurosūro sistemą, nuo 11 iki 20 metų tai kainuos apie 338 milijonus eurų ir pagal naują daugiametės finansinės programos e, vertinimus 40 4 milijonai eurų dar bus skiriama. E, Frontexo biudžetas ir išorės saugumo biudžeto lėšos bus tam skiriamos. Na ir mes biudžeto komitete paaiškinome, kaip konkrečiai bus finansuojama ši programa. Na ir tam, kad Eurosūro sistema veiktų iki 13 metų spalio mėnesį, aišku, tai bus nelengvas uždavinys valstybėms narėms, atitinkamoms institucijoms ir, aišku, Frontexui, 16 iš 18 valstybių narių, kur Eurosūras veiks iki 13 metų spalio mėnesio, jau yra parengus, įsteigusios nacionalinius koordinavimo centrus, tačiau Frontexas vis dar viduje perskirsto išteklius Eurosūrui. Komisija dabar rengia detalų veiksmų planą iki 12, iki, nuo 12 iki 13 metų, pagal kurį galėtumėme įvertinti, kaip Frontexas galėtų uh, per turimus išteklius prisidėti prie Eurosūro ir kokių papildomų finansinių ir žmogiškų išteklių, išteklių gali prireikti šiai programai gyveninti. Ačiū. Dėkoju už pasiūlymą. Parlamentas skatino, mm, kad komisija kuo greičiau tokį pasiūlymą pateiktų, turiu galvoje, ir arabų pavasarį ir mūsų sieki išgelbėti kuo daugiau gyvybių, pabėgėlių gyvybių jūroje. Norėčiau um, paprašyti, kad ponas Mulderis dabar perimtų žodį, o po to lauksime tarybos atstovų. Taigi, ponas Mulderis, dėkui, ponė pirmininkė. Labai sveikinu šį komisijos pasiūlymą. Aišku, Europa be vidaus sienų yra labai svarbi, bet tada turime koncentruotis į išorinės sienas. Koordinavimas, informacijos rinki, rinkimas, visa tai svarbu, kad žinotume, kokia situacija yra mūsų nose. Ir šį pasiūlymą labai sveikiname nacionalinių koordinatorių ir nacionalinių centrų idėja, man atrodo, labai primtina. Problema tik ta, kad valstybėse narėse trūksta lėšų, nes laikomasi griežtos biudžeto politikos. Komisija žada dalį lėšų skirti iš ES biudžeto. Ir svarbiausias, aišku, klausimas yra, ar valstybės narės sugebės įgyvendinti tai, ką siūlo e, komisija. E, ir tas remiasi finansinį klausimų. Ir būtų labai svarbu, kad e, tos šalis, kurios neturi išorės sienų su kitomis šalimis, padėtų toms šalims šalims, kurios turi išorės sienas ir turėtume tikrai siekti išgelbėti kuo daugiau gyvybių. Negalime leisti, kad tiek daug žmonių mirtų už mūsų išorės sienų. Ir norėčiau paklausti komisijos, koks bendradarbiavimas numatytas su viduržėmio jūros šalimis. Man buvo pasakyta, kad yra valstybės pareigūnai, kurie atsakingi už koordinavimą santykių su viduržėmė jūros šalimis, ne ES narėmis. Ir norėčiau gauti atsakymą, ar toks bendradarbiavimas yra pakankamas, ar iš, ir reikia siekti, kad kuo mažiau žmonių žūtų už mūsų sienų. Kalbant apie duomenų apsaugą, čia nėra labai svarbių aspektų. Čia bus tik vertinama fizinė, asmenų, fizinė situacija ir tam tikra rizika, bet reiktų irgi šį klausimą geriau išsiaiškinti. Aš taip pat manau, kad reiktų geriau bendradarbiauti visoms esamoms Europos institucijoms nes mes esame viena Europa, mūsų bendra išorės siena ir ją turime ginti kuo geriau. Ir dėl to aš esu pasirengęs bendradarbiauti, siekiant kuo geresnio mm, galutinio pasiūlymo ir aišku jo įgyvendinimo praktiškai. Dėkui. Prieš suteikdama žodį nariams. Norėčiau pasisveikinti su tarybos atstovu, kuris atvyko ir norėčiau paklausti, e, kad tarybos atstovas, mm, paprašyti, kad tarybos atstovas pristatytų mum, kokia situacija yra taryboje. E, e, taigi, suteikiu žodį ponu Jepe Vinkel Pedersenui. Ačiū. Ačiū už šiltą pasveikinimą ir atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. Norėjau padėkoti už galimybę informuoti Jūs apie darybų situaciją taryboje. Kaip žinote, Eurosur pasiūlymas svarstamas atitinkamoje tarybos darbo grupėje. Mes einame į priekį dėl šio techninio pasiūlymo ir tikimės baigti pirmąjį svarstymą taryboje iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Ir mes taip pat nesitikime, kad galėsime pradėti darybą su parlamentu dėl šio dokumento, e, bet paliksime e, šį darbą tolesniai pirminkaujančiai šaliai. Tačiau pažangos esame pasiekę ir e, lauksime parlamento pranešimo dėl šio dokumento. Tik tai tiek norėjau pasakyti dabar. Žinoma, jeigu turėsite klausimų, aš mielai pasistengsiu atsakyti. Ačiū. Labai ačiū. Tikimės, kad, kad galėsite pasistumėti į priekį su šiuo dokumentu, nors ir e, darybos prasidės pirmininkavant Kiprui. Taigi, ačiū dar kartą. Turime prašymų pasisakyti. Ponas Kūrė Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai už pateiktą pasiūlymą. Tekstas yra gana išsamus. Čia kalbama apie tos poreikius, kurios jau a, e, esame iškėlę kurį laiką, kai kalbama apie kritinės situacijas, e, ypač po arabų šalių pavasario. Manau, kad svarbu, kaip sakė komisija, spręsti pasiūlymo taikymos ryties klausimą ir e, sustiprinti žinias apie sienų situaciją, sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, sumažinti neteisėtą migraciją ir e, sienos, pasienio nusikaltimus. E, pirmasis dalykas dėl e, žinių, dėl informacijos apie situaciją pasienyje. Manau, kad tai, kas e, parašyta komisijos, yra išsamu ir konkretu. Tačiau galbūt būtų galima eiti ir šiek tiek toliau ir kitais dviem klausimais, kitais dviem aspektais, ypač dėl galimybių imtis veiksmų. Galbūt šios aspektus būtų galima išdėsti aiškiau. Iš, Čia kalbama apie žmogaus teisų pagarbą. apie negražinimo principo taikymą. Tačiau ne visiškai aišku, su, ne visiškai lengva suprasti, kaip šie principai būtų taikomi. Toliau, kai kalbama apie prevenciją, tai tekste nerandame uh, išdėstų veiksmingų priemonių, kurios užkirstų kelią migracijai. Kaip sakė prieš mane kalbėjęs kolega, manau, kad turime kalbėti apie bendradarbiavimą ir su Viduržėmė jūros šalimis. Pastarojo metų istorija rodo, kad ES reikia kurti pozityvius santykius su tomis šalimis, kad galėtume užkirsti kelią neteisėtai migracijai. Na ir visų pirma, mes aišku norime, kad organizuotos nusikalstamumas nebūtų susijęs su migracija. Manau, kad pranešimas, e, pranešimo svarstymas e, yra prasidėjo gerai ir tikime, bendradavant su komisija ir pranešėjai, galėsime pasistumėti į priekį. Ponas Senčių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti Europos komisijai už pristatytą pasiūlymą. Aš manau, kad Eurosūro sistema tikrai prisidės prie mūsų noro sukurti integruotą sienų kontrolės sistemą. Taigi aš dar kartą norėčiau pasveikinti šį pasiūlymą. Ir dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną klausimą, kuris, mano manimu, yra svarbesnis už pačią sistemą. Tai yra sistema susijusi su pažang, pažangiomis sienomis ir Šengeno zona. Europos Sąjungai reikalinga reformuoti Šengeno erdvės tvarkymą ir valdymą. Ir taip pat ES privalo pritaikyti naują vertinimo mechanizmą. Vertinimo mechanizmo, tokio vertinimo mechanizmo pagalba Eurosūro sistema, kuri dabar yra siūloma ir dėl kurios be jokios abejonės balsuosime, tokiu būdu tai būtų Tik tokiu būdu būtų galima užtikrinti veiksmingą jos veikimą. Ir kad galėtumėme išvengti tam tikrų trūkumų ir problemų, reiktų nuosekliai tos dalykus suderinti Na ir mes Europos parlamente rimtai žiūrime į sienų apsaugą ir dėl to reikalingos dėrybos dėl Šengeno erdvės reformos. Na, o kalbant apie Eurosur sistemą, kaip jau sakiau, aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras, jis e, yra žingsnis teisinga linkme ir aš norėčiau užduoti keletą klausimų, klausimų komisijai. Pirmiausia, Pavyzdžiui, jeigu tam tikras pasienio ruožas būtų įvertintas kaip rizikingas ir tam nebūtų skiriamas tinkamas finansavimas, kas tuo met atsitiks su sumažėjusios rizikos pasienio ruožais. Ir kokių, kokių veiksmų gali imtis tokiu atveju valstybės narės ir kokių veiksmų imtųsi Frontexas. Na ir taip pat aš norėčiau kad komisija pateiktų daugiau paaiškinimų dėl 21 straipsnio, kur yra numatyta, kad nacionaliniai koordinavimo centrai bus steigiami įvairiais etapais, skirtingai, skirtingai, skirtingų metų šiaurės, pietų ir vakarų Europos valstybėse. Ir kodėl yra numatytos tos skirting, tie skirtingi laikotarpiai, kodėl nebūtų galima steigti tų centrų vienu metu juk e, turime bendras e, išorės sienas Europos Sąjungoje. Ačiū. Tak so mycket och tack för e, information. Dėkoju už pateiktą informaciją apie Eurosūrą. Mes taip pat turime išspręsti tas problemas, kurias, su kuriamis susidurėme pasieniuose. Tačiau kyla nemažai e, problemų dėl subsidiarumo principo pritaikymo ir aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra gan aiškus, nėra pakankamai aiškus. Nes iš tiesų kyla klausimų, kaip valstybės narės pačios galėtų pasiekti numatytų tikslų. Nėra visiškai aišku, kaip tai įvyks. Taip pat kalbant ir apie pasienio kontrolės e, išteklių pasidalimą tarp valstybių narių. Ar tai reiškia, kad Frontexo įgaliojimai smarkiai išauks? Tai iš tiesų neprimtina, kalbant apie subsidiarumo principą, taigi e, reikalingas koks tai problemos sprendimas. Reikia e, to sprendimo ieškoti kartu. Tačiau kyla klausimas, kaip tą padarysime, nes yra nemažai valstybių narių, kurioms rūpi šis klausimas e, ir jo santykis su subsidiarumo principu. Pirmininkė, dėkoju. Aš dabar e, dar ponui Albrechtui suteiksiu žodį. Dar yra šeši kolegos rašiau, po to jau apibendrins komisijos ir mm, tarybos atstovai. Ponas Albrecht. Unsere Schattenberichterstatterin Ska Keller heute nicht dabei sein, aber als Ačiū, pana pirmininkė. Dėja, mūsų šešėlinės pranešėjas šiandien negalėjo atvykti į šį posėdį, tačiau mes turime klau, keletą klausimų dėl šio pasiūlymo dėl Eurosuro. Daug kas, e, kas čia buvo pabrėžta, pranešėjo, yra svarbu. Ir kaip parlamentas mes esame sakę, kad kai kalbame apie žmogaus teisės, pabėgėlius ir išorės sienas, svarbu turėti tinkamas priemonės. Tačiau klausimas yra, ar tos priemonės atitiks poreikius. Daugelį atveju, daugelį atveju nėra visiškai aišku, kokios taisyklės, kokios užduotis bus numatytos Eurosūrui. Pavyzdžiui, paieškos ir gelbėjimo operacijų klausimas. Kaip gelbėti žmonės prie išorės sienų, pavyzdžiui, viduržėmė jūroje, visa tai neatsispindi pasiūlyme. Ir netrodo, kad yra daug skaidrumo, kai kalbam apie bendradarbiavimo klausimus, daugia šalių ir dvi šalių pagrindų, apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Taip pat neaišku, kokios būtų numatytos par, įvairiems partneriams galios ir koks viso to teisinis pagrindas. Manau, kad taip pat nėra aišku, kokios bus įvairių agentūrų, kokie bus įvairių agentūrų, organizacijų vaidmenys šioje Eurosir sistemoje, kokie bus numatyti reikalavimai joms. Na, o dėl skaidrumo Manau, kad yra daug neaiškių dalykų, ypač a, politinės atsakomybės klausimai, kas būtų atsakingas už viską, kas daroma šiame kontekste. Manau, kad tai nepakankamai plačiai išdėstyta. Taip pat e, yra klausimas dėl duomenų apsaugos. Ne visiškai aišku, kodėl duomenų apdorojimas Eurosure nėra aiškiai išdėstas ar yra kitų agentūrų, kurios yra už duomenų apsaugą atsakingos ir manau, kad Europolas būtų ta organizacija, kurie turėtų būti atsakinga už duomenų apdorojimą ir keitimas į duomenimis. ir tai turėtų poveikį kitoms agentūroms, kaip ir, pavyzdžiui, Frontexui, tačiau apie tai šiame dokumente nekalbama. Dar vienas dalykas, kuris jau buvo paminėtas, tai yra poveikio vertinimo klausimas ir subsidiarumo klausimas. Ar pateisinama yra tiek daug lėšų numatyti sistemai, nors nežinoma, kiek naudinga ji bus ir kiek ji prisidės prie kitų organizacijų veiklos. Galėčiau paminėti Junktinių valstijų e, iniciatyvą CITNET, kuri buvo labai brangi ir kilus problemams ir atlikus tolesnę analizę ši programa panaikinta neturėtume padaryti tokios pat klaidos Europoje. Todėl dėl šių priežasčių mums reikia atlikti kur kas gilesnę analizę, išspręsti visus e, neaiškus klausimus. Ačiū toliau, panas Dijas Demera. Ačiū, ponia pirminkė. Noriu pasidžiaugti šią iniciatyvą ji nėra visiškai nauja, yra tam tikrų precedentų. Na, norėčiau pridėti savo pastabas dėl trūkumų, kuriuos čia matau. Visų pirma, manau, kad Rasūro e, atsiradimo e, kilmę galima sėti su citnet Tai buvo susijęs su a, migraciniais rautais Atlanto vandenyje, viduržėme jūroje nuo 2002 metų. E, ir tai susijęs su elektroninėmis stebėjimo sistemomis. Jos pademonstravo silpnasias programos pasės, nes priklausomai nuo oros sąlygų ir mm, galimybių trūkumo siūsti priežiūros e, lėktuvus. Na, priežastis, dėl ko e, siūloma ši programa yra apsaugoti sienas, tačiau tai yra neįmanoma misija, neįmanoma kontroliuoti visų sienų. Vienintelis vilti teigiantis dalykas yra tai, kad ši e, sistema gali padėti gelbėti žmonių gyvybės. Iš skaičių, kuriuos pateikė komisija ir, ir Ispanijos e, civilinės apsaugos agentūros duomenų e, rodo, atrodo, kad apie 6000 žmonių buvo e, žuvo vandenyse. Ko gero jų būta daugiau, galbūt ne 10 tūkstančių. Kai dėl šių priemonių proporcingumo ir kainos. Man atrodo, kad, kad e, veiksmingiausias tikslas čia būtų nustatyti tuos žmonės, kurie yra atsidūrę kritiškoje situacijoje vandenyse, kad galėtume juos išgelbėti. Na, iš esmės galima kalbėti apie informacijos srautų koordinavimą, apie žvalgybinius duomenis. Tačiau man atrodo, kad žvalgybinių duomenų rinkimas yra, būtų veiksmingiausia sritis. Jeigu turi duomenų, galima, galima užkirsti kam nors kelią. <clears throat> Ir ši sistema, prie, stebėjimo sistema galbūt būtų galima būtų geriausiai panaudojama gelbėti žmonių gyvybės. Jau diskusijos apie tai prasidėjo e, nuo 2002 metų. Mes kalbėjome Ispanijoje apie e, elektroninio stebėjimo sistemos įsteigimą Gibraltare. Ir e, buvo taip pat minčių apie tokią stebėjimo sistemą Viduržmė jūros rytuose nors e, niekur nepasistumėta šioje srityje. Tačiau jeigu kalbėsime apie prevenciją ar sienų kontrolę, kaip siūloma e, šiame pasiūlyme, nemanau, kad čia ką nors galima padaryti. Kaip sakiau, neįmanoma patruliuoti e, daugiau kaip 5000 mylių pakrantės. Taigi, galbūt pranešėjas atsižvelgs į mano nuomonę ir padėsiu jam, aišku, teikdamas pasiūlymus. Ponas Busutilas. Uh, Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti šį pasiūlymą, nes manau, kad jis yra labai svarbus. Jis e, leis mums e, susidaryti aiškesnį vaizdą apie situaciją palei mūsų išorės sienas ir taip pat tai bus e, labai svarbi priemonė Frontexui siekiant geresnių rezultatų, ypatingai atsižvelgiant į dabartinę agentūros įgaliojimų peržiūrą, kurios reikalavo šis parlamentas. Turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau iškelti komisijai ir aš tikiuosi, kad komisija sugebės atsakyti juos. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar komisija numato naujos infrastruktūros dėgymą E, kuriant Eurosūro sistemą. Ar tiesiog bus pasinaudojama jau veikiančia infrastruktūra valstybėse narėse ir tiesiog ta infrastruktūra bus e, suderinta. Tiesiog mums svarbu suprasti, ar komisija nėra numačiusi naujos priežiūros infrastruktūros ir naujų technologijų panaudojimo Eurosūro programos dėgyme, ar tiesiog bus e, skirtingi elementai sudėti į vieną sistemą pasitelkiant tai, kas yra valstybėse narėse. Na ir žinome, kad e, prižiūrint sienas, ypatingai jūrų sienas, jūrų teritorijose, didžiausia problema yra nustatyti nedidelius laivus plaukiančius jūrą, nes tai tarsi bandoma ieškoti adatos šieno kupetoje. Ir aš norėčiau uh, kad komisija pasakytų, ar tas naujas žingsnis leis mums išspręsti tas problemas, su kuriomis susidurėme jau kurį laiką, ištisą dešimtmetį, ar dabar jau turėsime priemonių realiai nustatyti tuos nedidelius laivus. Dažniausiai tai yra laivai, dėl kurių kuriais naudojasi nusikalteliai ir kur žūva daugiausia žmonių, o tie nusikalteliai, tai aišku, gauna nemažai pelno iš tokios veiklos. Dar vienas klausimas dėl duomenų keitimosi. Man atrodo, kad duomenų ir informacijos keitimasis pagal Eurosūro sistemą tiesiog e, duomenys ir informacija būtų susiję su situacija, o ne pavieniais uh, atvejais. Na ir dėl to asmens duomenų apsaugos problemų čia neturėtų kilti, bet gal komisija galėtų plačiau tai paaiškinti, nes e, kils ir tolesnių klausimų, juk kalba eina apie asmenių, gali eiti apie asmenių duomenų keitimasi. Na ir dar vienas klausimas dėl trečiųjų šalių. Žinome, kad ypatingai pietų Europoje sienas, e, jūras skiria mus nuo Afrikos žemynų. Ir yra nemažai šalių, kur apskritai nėra stebima siena, nėra jokių technologijų infrastruktūros. Pažvelkime į Libiją. Mes matome, kaip laivai išplaukia iš Libijos e, pakrančių, šiaurės Libijos pakrančių, tačiau žinome, kad e, dauguma tų žmonių perėjo dykumą iš pietų E, pasienio. Tai ar Eurosūro pagalba bus galima padėti trečiosiom šalims, e, kuriant joms savas infrastruktūras ir susijęjant jas su Eurosūro sistema, ar numatomas teikti koordinavimo centrus trečiosiose šalyse ir įtraukti juos į Eurosūro sistemą. Ir galiausiai kaštų klausimas. Jeigu teisingai supratau, komisija teigia, kad tai 338 milijonus eurų kainuos. Ar tai, tai yra nemenka suma, gal galėtų komisija pateikti daugiau informacijos, kaip tos lėšos bus konkrečiai panaudotos? Na ir jeigu kalba eina apie naują, te, naujas infrastruktūras, technologijas, išteklius, laivus, tai mes e, turėtumėme gauti aiškesnės informacijos, kaip tie kaštai bus paskirstyti. Ir dar paskutinė pastaba esu šiek tiek nusivylęs, kad pirmininkaujantį Daniją jau perduoda tarsi šį klausimą Kiprui. Aš manau, kad yra labai svarbus pasiūlymas ir mums reikia veikti greitai ir priimti šį teisės aktą kuo galima greičiau, jeigu mes tikrai norime, kad iki spalio pirmosios kitų metų sistema būtų įdėkta, nes aš manau, kad reiks ne, imtis nemažai, atlikti nemažai darbų po to, kai jau teisės aktas bus priimtas. Ponui Mulderiui pranešėjau linkiu e, geros kloties. Šiame darbe aš tikiuosi, kad jis e, galiausiai paruoši komitetą tinkamam ir sėkmingam balsavimui dėl šio klausimo. Pirmininkė, ačiū. Taip, mes turime irgi kuo galima greičiau parengti savo pranešimą, bet aš dar pirmininkaujančiai valstybė žodį pabaigoje suteiksiu. Ponas Bronsas, na, o po to kiti kalbėtojai dar pasakys. Taip, išklausėme, kad tūkstančiai migrantų žūva ir šį rytą buvo pasakyta, kad reikia stebėti kaip ir kažką daryti dėl migrantų vykimo ES. Tačiau kaip bus reaguojama į tokius judesius, jeigu, pažiūrėjau, jie bus, jiems bus leista atvykti ir bus suteiktas prieglašio prašytojo statusas, tuomet kitas laivas, kuris išplauks savo ruoštų gaus paskatas išplaukti. Ir tik tai saugus ir skubus tokių nelegalių migrantų sugražinimas atgrasins kitus. Jeigu norime iškisti kelią žūtims, turi nustatyti sulipimo į laivą uostus. Ir kada tie labai išplaukia iš tų šalių, bendradarbiaujant su tomis šalimis arba nebendradarbiaujant su jomis. Na ir jeigu kalbame apie tai, kad tai yra kaip ir žmonių ar narkotikų siuntos, tai reikia paklausti, kokiu veiksmu imasi to šalis, iš kur tie žmonės ir narkotikai išsiunčiami. Ponas Busutil, man atrodo, surado problemos šaknį. Problema kyla ne tik iš uostų, Šiaurės Afrikos uostų, bet ir iš tų šalių, Šiaurės Afrikos šalių pietinių sienų. Mes kalbėjome apie negražinimo principą. Bet man atrodo, kad e, pono Kamerono ir pono Sarkozy siekis yra užtikrinti taiką ir demokratiją tose šalyse. Bet kažin ar tai yra tiesa, matyti jiems ten labiau rūpi nafta, o ne taiki demokratija. Ačiū, panas Sipa. Ja, dank. Ja... Eh, dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kurie komentarai jau buvo pasakyti, kai kurios problemos buvo paminėtos. Norėčiau tik susitelkti ties vienu aspektu, tai yra išorės sienų apsauga nuo narkotikų prekybos. Ta komisija minėjo kaip svarbu visom valstybėm narėm dalyką. Norėčiau pasakyti, yra keletas būdų, kaip įgyvendinti tos siekius, stiprinti kovą su narkotikų prekyba pasienyje. Tai pirmiausia būtų galima panaudoti ES lėšas arba siekti, kad šioje srityje aktyviausiai veiktų valstybės narės, kurios turi sienas, išorės sienas. Bet manau, kad tai yra visos bendrijos uždavinys ir prie to turėtų prisidėti ir tos valstybės narės, kurios neturi išorės sienų su ne Europos Sąjungos valstybėmis. norėčiau paklausti, ar įmanoma taip įtraukti kitas valstybės, kurio, ES narės, kurios neturi sienų. Pone Ernst, dėkui. Turbūt nustebinsiu jūs pasakydama, kad šis pasiūlymas mums kelia daug problemų. Manau, kad idėja kaip ir uždaryti Europą, atskirti Europą nuo pasaulio yra klaidinga. Kažin ar galima apsaugoti mūsų išorinės sienas. Ir kažin ar sienų, išorės sienų apsauga gali būti laikoma būdas apsaugoti pabėgėlių teisės. Mums taip pat kelia problemų e, duomenų keitimasis su trečiosiomis šalimis. Šis aspektas nepakankamai paliečiamas komisijos pasiūlyme ir nepakankamai išaiškinamas, manau, daugiau dėmesio reikės skirti domų, žmonių teisėms. Kitas aspektas Frontex įgaliojimų išplėtimas. Nežinau, ar iš tiesų verta plėsti Frontex kompetenciją. Norėčiau taip pat dar pasakyti štai, ką turėtume kalbėti apie priemonių proporcingumą. Nes tai, kas čia siūloma, kas žinai, ar yra įgyvendinama. Kila klausimas, kai bus pasidalintos išlaidos. Negalime šokinėti nuo vieno pasiūlymo prie kito, kai kalbame apie išorės sienų apsaugą, bet neįsigiliname į šio reikalo esmę. Ir neįsi, neįsigiliname į tai, kaip apsaugoti pabėgėlių teisės, kurie atvyksta į Europą. Manau, kad šis komisijos pasiūlymas turėtų būti priimamas kritiškai. Toks yra ir mūsų požiūris į šį pasiūlymą, ponas Džekolino. Dėkui, ponė pirmininkė. Komisija Šiandien taip pat tiks informacija apie 2013 metų biudžetą yra numatytos papildomos išlaidos TVR srityje. Ir jei iš tiesų taip yra, jei iš tiesų Eurosiūro kaštai yra 380 milijonų eurų, tai galbūt reikia tada pareikalauti ir tinkamos pridedamosios vertės iš tų visų investicijų į Eurosiūrą. Jei mes turėsime tinkamą infrastruktūrą, tai ar ta nauja infrastruktūra bus visa nauja, ar bus jau galima pasinaudoti esamai, infrastruktūra ir koks bus ryšys su kitomis ES įstaigomis, agentūromis, pavyzdžiui, Frontexu. Mūsų pietiniai kaimynai ir ES požiūris į pietinius kaimynus. Gegužės 9 mini plenarinėje sesijoje vėl svarstysime situaciją Lampedūzoje nuolat iškyla Graikijos klausimas. Reikia išsiaiškinti, kaip Europa galėtų parodyti daugiau solidarumo ir pasidalinti tą per didelę kai kurių valstybių narių naštą, e, susiduriant su migrantų srautais. Dabar ponia Paik atsakys į klausimus nes buvo pačių įvairiausių klausimų ir komentarų. Taigi, žodis poniai Paik. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju parlamento nariams. Pasistengsiu atsakyti į svarbiausius klausimus. Na ir aišku, galėsime ir dvišalius pagrindų padiskutuoti apie kitus dalykus. Noriu pabrėžti, kad Eurosur yra politikos priemonė, tai nėra politika. Ir ji daro su platesne sienų tvarkymo, šengeno tvarkymo, migracijos tvark, srautų tvarkymo politika, užtikrinant, kad žmonės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ją gautų. Žinoma, ir diskusijos, kurios vyksta taryboje ir parlamente dėl šengeno valdymo gerinimo, yra ir toliau svarbios. Tačiau visa tai yra dalis viso bendro darbo gerinant e, sienų tvarkymą. E, dėl išlaidų. Buvo kalbėta apie Junktinių valstybių patirtį. Mes, aišku, domėjomės tokia patirtimi visame pasaulyje ir Junktinių valstybių investicijos e, būt, e, palyginti su mūsų, tai mūsų išlaidos būtų 10 procentų, tai yra 3,5 milijardo eurų jungtinių valstybių investicijų. Ir mes pasimokime iš jų patirties ir viskas yra pagrista tuo, kas yra geriausia praktika ar blogesnė praktika kaip ir kitur. Dėl pranešėjo iškeltų klausimų, dėl to, kokiu mastu valstybės narės yra pasirengusios E, teikti finansavimą. Žinoma, šie klausimai kils ir tarybos darbo grupėje. Valstybės narės jau dabar patiria išlaidas valdydamas sienas, tačiau reikia pademonstruoti, kad koordinuotas požiūris leis sutaupyti iš ES lėšų pusės. Tai tarybos darbo grupė, grupėje pradėsime antrąjį svarstymą dėl ASF E, sienų dokumento ir ten bus aiškiau numatytos finansavimas ir Eurosūro klausimams. Buvo kalbėta apie santykius su trečiosiomis šalimis. Komisijos pasiūlyme yra numatyti sustarimai su trečiosiomis šalimis, tačiau aišku, kad tvarkant sienų klausimas to neįmanoma padaryti, nebent atsižvelgsime į kaiminių šalių, trečiųjų šalių situaciją ypač e, tų šalių, e, kurios yra migrantų šaltinis. Ir reikia kalbėti apie plas, platesnį požiūrių, kai e, susijęs su platesniu migracijos ir judumo klausimu. Klausimas buvo, koks bus poveikis. Bandėme tai išdėsti tekste ir pasakyti, jog tam tikrose sienos segmentuose patiriamas didžiulis spaudimas ir todėl toks poveikis ten yra didelis ir valstybės narės gali pareikalauti daugiau paramos iš ES. Čia kalbame 15 straipsnio pirmoje C dalyje, kur aiškiai sakoma, kad nacionalinis koordinacijos centras galėtų paprašyti paramos iš Frontexo, o Frontexo parama e, teikiama koordinuojant paramą iš vairių valstybių narių. Klausimas keliamas taip pat buvo kodėl mes siūlome laipsniškai įgyvendinti iki 13 metų spalio mėnesį, ne 14 metų spalio. Manome, kad tai yra realistiška. Daug jau nudirb, nuveikta rengiant e, Eurosiūrą, pradame viską ne nuo nulio. Ir aišku, daug prisidėti turi Frontexas ir valstybės narės, tačiau manome, kad toks e, e, grafikas yra realistiškas buvo užduoti klausimai dėl paieškos ir gelbėjimo operacijų. Norėčiau patikslinti, kokia yra situacija. Valstybės narės privalo teikti prioritetą migrantų paieškai ir gelbėjimui pagal tarptautinę teisę, ypač Junktinių tautų konvenciją dėl jūrų ir e, Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją e, dėl, dėl e, darbo ir saugumo jūroje ir 13, 13 konstatuojamoje dalyje e, sakoma, kad Eurosūro nuostatos neturi turėti poveikio toms tarptautinėms konvencijoms. Tai yra, čia nebejojama e, paieškos ir gelbėjimo kompetencijomis. Ir e, ši, šios nuostatos taikomas tik tai Frontexo bendroms operacijoms, e, o Eurosūro operacijos skirtos visoms sienų apsaugos operacijams. Reglamente numatyta, kad Eurosiūras suteikia prioritetą migrantų e, gyvybės apsaugai, pavyzdžiui, antra, antrojo straipsnio trečioje dalyje ir kitur. Taip pat noriu e, pakalbėti apie domenų apsaugos klausimą. Kaip sakoma, iškiename memorandume, įvairios Eurosūros situacijos apskritai nebus susijusios su asmeniniais duomenimis, bet keitimasis, čia numatytas keitimasis operatyvinė informacija, pavyzdžiui, laivų susekimu ir stebėjimu. Ir galima pasitaikyti situacijų, kai reikia keistis asmeninę informaciją, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pakeistas Frontexo reglamentas leidžia Frontexui keistis e, asmeniais duomenimis ribotais atvejais, pavyzdžiui, atliekant rizikos analizę. Mes nenorime atmesti galimybės e, ir Eurosiūrui tai naudoti. Tačiau preambulės septintoje dalyje aiškiai sakoma, kad tuomet būtų laikomasi nacionalinių ir ES duomenų apsaugos taisyklių. Ir 18 straipsnio antroje ir penktoje dalyje sakoma, kad keitimasis informacijos trečiosiomis šalimis bus pagal ES domenų apsaugos taisyklės. Buvo keliamas klausimas dėl subsidiarumo. Mes atidžiai šį klausimą analizavome ir pirminė atsakomybė, aišku, tenka valstybėms narėms, kaip ir dabar. Manome, kad Frontexo vaidmuo yra svarbi, nes jis turi gerą poziciją teikti paslaugas ir tai nepažeidžia subsidirumo principų. Dėl mažų laivų situacijos ponas Busutilas e, iškalbingai paaiškino šio problemą. Aišku, sunku tokius laivus susekti ir daug galvojama apie tai, kaip pagerinti tokių e, laivų susekimą. Ir šiuo metu pagal mokslinio tyrimų programą vykdomi projektai, tačiau, aišku, tai yra iššūkis, kurį reikia išspręsti, kad sistema veiktų veiksmingai. Dėl pagalbos trečiosiam šalims. Ypač norėčiau pabrėžti, kad skirt, yra galimybė finansuoti nacionalinius koordinavimo centrus trečiosiose šalise pagal tematinės programas, pagal išorės paramos programas. Ir kaip mes konkrečiai tikimės E, tos lėšos skirtis. Aš detaliai apie tai nekalbėsiu. Daugiausia būtų skiriama lėšų nacionaliams koordinavimo centrams, tačiau mes pabandėme e, savo poveikio vertinime, kuris patiktas prie pasiūlymo, tai kalbama apie tai, kaip tos lėšos būtų panaudojamos ir mes, aišku, galime pranešėjai pateikti daugiau informacijos. Uh, Ačiū. Norėčiau paprašyti tarybos atstovą paspartinti procesą taryboje. Ką tik sužinau, kad ponas Kirchhopas turi vidurdienį išeiti, todėl aš manau, turėtume kaip galima greičiau pradėti kalbėti apie kitą darbo atvarkės klausimą. Ir jeigu norite ką nors pasakyti, prašom trumpai. Labai ačiū už galimybę trumpai atsakyti į daktaro Busutilo pastabas. Noriu pabrėžti, kad pirmininkaučiai valstybei e, taip pat atrodo, kad šis pasiūlymas yra svarbus ir reikia siekti pažangos kaip galima greičiau. Pirmininkaujantį valstybę skiria dėmesį visose posėdžiuose atitinkamos e, darbo grupės e, dėl darybų šio pasiūlymu. Čia yra techninis pasiūlymas ir reikia laiko jį išanalizuoti ir aptarti. Todėl aš įžanginėje kalboje sakiau, kad realistiškai, kas realistiškai būtų įmanoma Danijai pirmininkaujant per likusius du mėnesius pasiekti. Tačiau noriu patikinti poną Busutilą ir parlamento, kitus parlamento narius, kad mes iš tikrųjų laikomės tokios pačios nuomonės kaip daktaras Busutilas, kad reikia siekti pažangos greitai ir jeigu bus įmanoma E, nuveikti daugiau, negu aš sakiau, mes būsime labai laimingi tai darydami. Ačiū, ponia Mulderi. Ačiū, pirmininkė. Aš e, džiaugiuosi, kad komitetas e, taip susidomėjo komisijos pasiūlymu. Aš jau sakiau, kad irgi esu susidomėjęs, suinteresuotas ir manau, kad tai labai svarbus klausimas, kalbant apskaitai apie išorės sienas. Ir tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius visiems jums galėsiu pateikti pasiūlymą, kuris bus primtinas daugumai, gal ne visiems. Suprantu jau dabar, kad matyt visiems neįtiksiu, bet daugumai komiteto narių tikiuosi mano pasiūlymas bus primtinas. Atsižvelgiu viską, kas buvo pasakyta ir bandysiu tai atspindėti pakeitimuose. Ačiū. Dėkoju. Darbas nebus lengvas, mano manimu. Kitas darbo atvarkės punktas yra ES keliaivių duomenų įrašai. Ponas Kirkopas turi išeiti 12 valandą. Taip. Bet e, netgi jam išėjus mes galėsime toliau aptarinėti šį klausimą, aptarinėti pakeitimus ir aš manau, kad po to kas nors jūs informuos apie tai, kas vyko jums išėjus mūsų posėdėje. Žinome, kad nepaprastai daug buvo pateikta pakeitimų, daugiau nei 400 Taigi, ponė Kirkopai, prašau Jums dabar pasakyti, pristatykite savo požiūrį į pakeitimus ir tada gal mes bandysime toliau mm, apie tai padiskutuoti. Prašau, žodis Jums. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad turėsiu šį rytį išeiti. Mano patarėjai liks salėje ir e, visi klausimai, kurie bus aptariami jau man išėjus, mus, bus, bus apie tai informuotas. Jūs visiškai teisingai, ponė pirmininkė, pasakėte, kad daugiau kaip 400 pakeitimų buvo pateikta, dabar yra 489 pakeitimai. Buvo dar blogiau ar geriau, priklausomai kaip vertinsi, buvo virš 600 pradžioje. Na ir dabar pavyko iki 489 sumažinti pakeitimų skaičių. Aišku, visi, visiems, kurie juos siūlė, tie pakeitimai yra svarbus. Visi pakeitimai akcentuoja kelis dalykus. Pirmiausia, kad tai yra sudėtingas, kompleksiškas klausimas ir reikia čia priimti teisingą sprendimą. Tai yra minima daugelis, daugelie pakeitimų. Tačiau, kalbant, pakalbėsiu apie tris ar keturias pagrindinės rytis, apie kurias yra, su kuriomis yra susiję dauguma pakeitimų. Ir tai reiškia, kad aš kaip pranešėjas turėsiu siekti kompromisų, parengsiu kompromisinius pakeitimus. Tai yra vienintelis būdas, nežinau, ar man pavyks, nes aš kaip pranešėjas, aišku, turiu ir savo nuomonę kaip ir kiti, kurie pateikė pakeitimus, tačiau aš vis tiek pasistengsiu pasiekti kompromisų. Tokiu būdu ir procesas, manau, bus trumpesnis ir e, tas klausimas taps e, lengviau valdomas. Labai esu dėkingas už visus pakeitimus. Ir e, ES e, keliaivių rašų duomenų sistemos sukūrimas, aišku, yra labai aktualus, rūpimas klausimas. Jau keletą mėnesių dirbame ties šiuo klausimu ir dėl to aš manau, kad dabar tapo aišku, kad nepaisant visų pakeitimų yra keli esminiai pagrindiniai elementai. Ir pradžioje norėčiau kalbėti apie tikslo apribojimus. Nemažu, nemažu, kai kuriuose pakeitimuose yra reikalavima, kad ši priemonė uh, būtų taikoma tik teroriz, kovai su terorizmu. Tai yra sudėtingas klausimas. Diskutavome ir apie kitus susitarimus dėl keliaivių duomenų įrašus, kitas priemonės parlamente, kur bandoma susitelti tik, tik ties šią vieną sritimį ir nėra lengva tą padaryti. Tačiau, pirmininkė, mano dabartinė pozicija yra štai kokia. Aš manau, kad rimti tarp valstybiniai nusikaltimai irgi yra klausimas, kurį reikia svarstyti taip pat rimtai kaip terorizmo nusikaltimus. Daugelis turi patirties, kai kurie turi patirties su terorizmu savo šalyse, kiti tos patirties ne, neturi. Taigi kalbėti tik apie terorizmą, aš manau, nebūtų priimtina daugeliu valstybių, kurios galbūt nėra susidūrusios su terorizmu, tačiau yra susidūrusios su labai siaubingais tarp valstybiniais nusikaltimais, kurie siekia tokias rytis kurie galėtų, mes kaip teisės aktų prieimėjai, galėtumėme toleruoti tokius nusikaltimus. Taigi, dėgiant tokią sistemą, reiktų ją taikyti plačiau, o ne vienai konkrečiais sričiai, tai yra kovai su terorizmu. Kai kurios valstybės narės, ponė pirmininkė, 95 procentus narkotikų, konfiskavo, naudojant efektyviai keliaivių duomenų įrašus. Taip pat ir kitos valstybės narės naudojasi šią sistemą, kovojant su priekeiviais žmonėmis, vaikų išnaudotojais, tai irgi yra labai rimti nusikaltimai. Taip pat yra ir kitos veiklos, kuri galbūt nėra teroristinė veikla, tačiau tiesiogiai dėl finansinių veiklos padarinių yra susijusi su terorizmo veiklos finansavimu ir palaikymu. Komitetas numatė taikyti šią priemonę plačiau, ne tik kovai su terorizmu, ir taip yra ir susitarimuose su kitomis šalimis. Taigi šiuo metu, nors pripažįstu tuos pakeitimus, labai didžiai juos perskaičiau, bet vis tiek norėčiau išsaugoti galimybę pritaikyti plačiau šią priemonę, ne vien tik tai kovai su terorizmu. Antras dalykas. rinkimas ir tiksliniai reisai. Čia yra tam tikrų nesutarimų. Yra manoma, kad renkant duomenis apie mažiau skrydžių arba numatant duomenų rinkimą tik tai tikslinių su rizika susijusių skrydžių atveju, tuomet, aišku, mažiau surenkama duomenų apie keleivius. Ir tai kai kurių e, yra laikoma tam tikrų svariu argumentu. Tačiau aš manau, kad jeigu būtų renkami duomenys tik tai tikslingų, su didelė rizika susijusių skrydžių atveju, tuomet pačios apibrieštys ir nenuoseklumas dėl to, kas yra tie rizikingi tiksliniai skrydžiai, su, sukurs daug problemų. Ir sukūriama bus tokia netobula sistema, sistema, kurios vertė uh, dažnai pritaikoma retrospektyvinė tvarka ir taip pat e, be jokios abejonės bus diskriminuojami tie keleiviai, kurie keliauja į tą šalį, kuri yra įvardyjama kaip didelės rizikos šalis. Ir kaip įvertinsime tuos dalykus, kaip valstybės narės koordinuos e, infor, e, inf, veiksmus ir kaip dažnai reiks keisti e, tą informaciją, kuri yra surinkama ir perdodama. Taigi tai susiję ir su keliaivių teisėmis, ir su saugumu. Ir aišku, teroristai neieškau, neieškos pačių paprasčiausių, akivaizdžiausių kelių. Jie nekeliaus iš A į B tiesiogiai. Jie vyks į A, Z, F ir D taškus. Ir tuomet didelės rizikos skrydžiai tikrai neatsižvelgs į tuos uh, labai įmantrius potencialių teroristų naudojamus e, būdus. Kitas klausimas, e, gan kontroversiškas, yra intra klausimas. Yra daug nesutarimų, nežinau, ar tuos pakeitimus apskritai bus galima suderinti. Aš kaip pranešėjas irgi turiu savo nuomonę, nes e, kalbant apie šimtaprocentinį informacijos rinkimą, aš manau, kad tai yra svarbus dalykas. Ir kalbant apie vidinius ES skrydžius, čia turėtų būti numatomas prioritetas nuo pat pirmos direktyvos įsigaliojimo dienos. Daug nacionalinių vyriausybių gal ir nėra tuo labai susidomėjusios, tačiau aš manau, kad tai yra didžiulis privalumas. Teroristai, nusikaltėliai ne, ne visuomet skrenda tiesiogiai, paprastai, kaip aš jau sakiau, teroristai. Terorizmas nebūtinai įvyksta įvažiuojant ir išvažiuojant į ES. Tai dažnai vyksta ir mūsų teritorijoje, skaičiuose tarp valstybių narių. Taigi aš nenorėčiau, kad čia dabar pastatytume laivą, kuris būtų keuras. Jeigu kūrėme tokią sistemą, ta sistema turi būti išbaigtinė ir veikianti iš pat pradžių. Bet pripažįstu, kad yra tokių, kurie e, siūlo viską daryti šiek tiek kitaip savo pakeitimais. Na ir dar tai vienas dalykas. E, norėčiau pabrėžti, kad tai yra būtina sistema. Na, buvo pakeitimų, kur klausima, ar apskritai tokios sistemos reikia. Aš tikrai nepritariu tokioms abejonėms ir Aš manau, kad man čia reiks daug sudėtingų argumentų išsakyti, bet nebūtinai aš matyti juos įtikinsiu, jeigu jie mano, kad nulinė, nulinės variantas yra pats geriausias. Kažin ar man patiks, pavyks pakeisti jų nuomonę. Tačiau aš manau, kad tokia sistema yra vertinga. Ne tik sulaikant, užkertant kelią teroristiniai veiklai, taip pat apsaugant ir. E, oro keleivių teisės, kurių skaičius auga kasmet, užtikrinant didesnį teisinį iškumą vežėjams, oro vežėjams, kuriems irgi labai rūpi ši problematika, kurie turi būti irgi nuraminami. Aišku, reikia atsižvelgti į realijas ES. Tai nėra tik tai trečių šalių naudojama sistema, taigi mums reikia aiškių standartų, aiškių taisyklių, priešingų atveju duomenimis bus keičiamasi dvišalių pagrindų ir nebus teisinio aiškumo tokiu atveju. Taigi, pirmininkė, aš manau, kad čia tikrai yra daug pridėtinės vertės. Kai kurie tvirtina, kad didelės europinės duomenų bazės sukūrimas, kaip jie ją įvardyja, nėra prasmingas ir kad tokia sistema nebus tinkamai koordinuojama. Tačiau aš manau, kad teis, aiškių teisės aktų reikia šioje srityje, ne tik tiems keleiviams ir oro bendrovėms, bet ir apskritai mūsų vyriausybėms. Aš pateikiau šios argumentus, nes čia daugiausiai yra nesutarimų, nes yra pakeitimų būtent e, susijusių su tais dalykais. Ir tekste yra daug mums visiems bendrai primtinų dalykų. Aš manau, kad turime detaliau padiskutuoti ir aš, kaip sakiau pradžioje, toliau dirbsiu su šešėliniais pranešėjais, dėrėsiuos e, šiuo klausimu. Ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti tokį galutinį projektą, ypatingai kalbant apie duomenų apdorojimą, laikymą, tvarkymą, taip pat vertinimą, peržiūrą ir svarbę žalos atlyginimo sritį. Taigi aš realistiškai vertinu situaciją, žinau, kad diskusijos dar šiandien vyks apie Europai Europ, Europoje vyraujančią mm, nusikaltimų grėsmę. Europolas pristatys ataskaitą, taigi aš manau, kad tokios diskusijos iš ties yra labai svarbios. Ši sistema leis sukurti aukštesnius domenų rinkimo standartus, kurių dėja šiuo metu nėra. Esu labai dėkingas komisijai, Danijai ir taip pat šešėliniams pranešėjams už jų atliktą darbą. Ir tikiuosi, kad dabar žengsime tolyn, rengsime kompromisinius pakeitimus. Uh, ir susitiksiu vėl su savo šešėliniais pranešėjais. Parlamentarų grupė, skaitant ir mane, keliausime į Mančesterį, Junktinėje karalystėje, į elektroninių sienų sistemos štabą ir bandysime įvertinti, kaip ta sistema veikia. Mes anksčiau ten lankėsi esame. Aš manau, kad dabar irgi bus naudinga dar kartą mums teikiant šį pasiūlymą pasižiūrėti, kaip sistema veikia Tikiuosi, kad gausime daugiau informacijos ir nusiraminsime ir nuraminsime tuos, kuriems kilo dar tam tikrų abejonių. Balsuosime gegužės 31 dieną, kiek suprantu. Ir iki to laiko tarpio aš tikrai daug dirbsiu, kad būtų komitetui pateiktas toks rezultatas, kuris būtų pagristas kompromisu ir bus užtikrinta atitinkama pažanga. Ačiū. Uh, Dėkoju už tai, kad informavote mus apie pačius kontroversiškiausius aspektus. Ir norėčiau dabar suteikti žodį komisijai. Norėtume išgirsti komisijos nuomonę apie pakeitimus. Prašom. Dėkoju. Iš tiesų buvo pateikta nemažai pakeitimų Pabandysiu apibendrinti, apie ką jie buvo. Dėl tikslo ribojimo buvo pakeitimų jėjo dviemis kryptimis. Pirmiausia, buvo siekiama priboti pasiūlymą tik kovai su terorizmu ir rimtų kitų nusikaltimų neįtraukti. Mes pritarėme pranešėjo pozicijai nemanome, kad tas pasiūlymas taikyti keleivio duomenų įrašus tik terorizmui būtų naudingas. Ne, nes šie, ši informacija naudojama įvairiem nusikaltimam, įvairiem rimtiem nusikaltimam. Ir jei apsiribosime tik kova su terorizmu, tai prarasime mm, labai didelę keleivių įrašų duomenų panaudojimo galimybę kovai su kitais nusikaltimais. Kitas pasiūlymas, kiti pasiūlymai dėl tikslo ribojimo siūlo riboti e, PNR duomenų naudojimą tik terorizmui ir tarptautiniam nusikal... kovai su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. O mes ma, įtraukiame ir tarptautinį, ir vietinį kovai su tarptautiniu ir vietiniu nusikalstamumu, bet apribojome tik e, tam tikrais keliaivių įrašų duomenų naudotojais. Kai naudojantis šiais įrašais ieškoma žudikų ar prievartautojų, tai tikrai neverta apsiriboti tik tarptautiniais, tarptautinio pobūdžio nusikals, nusikaltimais nes ta sistema labai naudinga ir platesnė prasme. Taip pat norėčiau pakalbėti dar apie profiliavimą, profiling. Tai yra ketvirtame straipsnėje, buvo pateikta labai daug įvairių pakeitimų ketvirtajam straipsniui. Tais pakeitimais siekiama neįtraukti PNR duomenų apdorojimo rizikos vertinimo tikslais, taip vadinamo propiliavimo. E, keleivių rizikos vertinimas yra labai jautrus aspektas, bet tai nėra neteisėta veikla. Tokia veikla yra leidžiama. Europos taryba supranta, tokios veiklos svarbą. Dešimtais metais Europos taryba pateikė atitinkamas rekomendacijas ir pagrindinių teisų agentūra savo nuomonėje taip pat išreiškė, kad tokia veikla yra teisėta. Ir dėl to pasiūlyme reikia aišku imtis visų priemonių, kad tokia veikla vyktų tik tai teisėtose rėmose, tik taip kaip leidžiama. Taigi Dėl to esame tikri, kad savo pasiūlyme nieko neteisėto nesiūlome. Taip, ši profiliavimo veikla yra jautri, bet norėtume, kad jinai liktų šiame pasiūlyme, nes būtent jinai yra viena iš tų sričių, kuriai būtent keliaivio duomenų įrašų naudojimas yra labai svarbus. Toliau duomenų saugojimo laikotarpis. Siūloma taip pat nemažai pakeitimų, kuriai siūloma labai sumažinti, sutrumpinti duomenų siūlių e, saugojimo laikotarpį. Mes pasiūlyme pateikėme penkerių metų laikotarpį, o siūlomose pakeitimuose siūloma tik 30 dienų ar 3 mėnesius, ar tik 3 dienas tos duomenys saugoti jau sakėme tą anksčiau ir dabar noriu pasakyti, kad nėra jokios matematinės formulės, kuri leistų mums tiksliai apskaičiuoti, koks būtų optimaliausias duomenų saugojimo laikotarpis. Mes siūlome penkerių metų laikotarpį, nes e, teisėtvar, teisės saugos pagal Teisės saugos institucijų rekomendaciją žinoma, kad paprastai penkeris metus veikia kriminalinė grupuotė. Taigi, šiandien galime pasakyti, kad 3 dienos, 30 dienų ar netgi 3 mėnesiai tikrai toli gražu nėra pakankamas duomenų saugojimo laikotarpis. Vidaus skrydžių ES klausimas, kurį praneš, pateikė pranešėjas. Mes neįtraukėme vidaus skrydžių, mes pasiūlyme apsiribojome tik tarptautiniais skrydžiais bet savo pasiūlyme sakome, kad kai kalbame apie saugumo užtikrinimą vidiniuose skrydžiuose, mes esame pasirengę įvertinti, ar nereikia vidinių skrydžių įtraukti į pasiūlymą praėjus dviejam metam po direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę. Tai yra tas įvertinimas, ar nereiktų įtraukti uh, vidinių skrydžių bus atliekamas praėjus dviem metam po direktyvos įsigaliojimo. Vidaus skrydžiai ES sudaro du trešdalius visų skrydžių. Taigi tai yra iš tiesų daug ir manome, kad nuo pat pradžių būtų šiek tiek rizikinga įtraukti į šią sistemą ir vidaus skrydžius, nes tada sistema gautųsi labai griozdiška, sudėtinga ir ją būtų sunku įgyvendinti. Kita vertus, yra pakeitimai, kuriais siūloma neįtraukti vidinių skrydžių ir net e, nesiūlyti tos vertinimo procedūros, dėl to ar verta ar neįtraukti vidaus skrydžius praėjus dviem metam po direktyvos įsigaliojimo. Manau, kad tokie pasiūlymai, tokie pakeitimai nėra tinkami nes turime įvertinti, remdamėsi saugumo mm, požiūriu, ar reikia įtraukti vidaus skrydžius. Ir tada, kai tas įvertinimas bus atliktas, bus patiktas atitinkamas pasiūlymas ir galėsite tada išreikšti savo nuomonę. O dabar tokius pakeitimus siūlyti tikrai dar nelaikas. Tie galėjau pasakyti. Jei dar kils klausimų, galėsiu ir vėliau dar į juos atsakyti. Dabar norėčiau kreiptis į pirmininkaujančio šalies atstovę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad taryba atsižvelgia į tuos pakeitimus, kurie yra pateikti ir kaip mes visi žinome, parlamentas ir taryba nebūtinai e, sutarė visais klausimais, kurie minimi pakeitimuose taip pat. Turiu pasakyti, kad taryba taryba ir išnerimavo dėl kai kurių pakeitimų, kurie apribos taikymos rytį ir PNR sistemos e, taikymą. Ponas Kirchhoffas ir komisija jau minėjo PNR sistemos e, panaudojimą e, tik tai terorizmo tikslais ir jo netaikymą tyriant e, nusikaltimus, sutingus nusikaltimus, mes manome, kad e, papildoma vertė sistemai nukentėtų, jeigu būtų taip apribojama taikymas rytis. Taip pat dauguma valstybių narių e, taryboje sutinkas pranešėjų, kad vidutinius skrydžius reikėtų įtraukti į šią sistemą. Kitas svarbus aspektas yra aktyvus sistemos naudojimas ir komisija yra pateikusi pateikė gerų paaiškinimų, kodėl praktiškai PNR sistemą panaudoti yra svarbu. Taip pat turint galvoje, kad PNR sistemos praktinis panaudojimas taip pat turėtų būti pagal griežtas sąlygas ir taryba apie tai supranta taip pat. Taigi yra problemų, kurias reikia dar analizuoti darybų procese ateityje. Tačiau pirmiausia, valstybė yra įstikinusi, kad e, turint daugelio metų patirtį, sprendžiant PNR keliaivių duomenų klausimus, turėtume susilaukti konstruktyvos diskusijos dėl direktyvos, kaip žinote, taryba. Tai yra, e, šie dokumentai bus e, pateikti tarybai, kad ji patvirtintų bendrą požiūrį ir po to mes tikimės pradėti pozityves darybas su parlamentu šiuo klausimu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau suteikiu žodį parlamento nariams. Yra septyni prašymai suteikti žodį. Na ir pirmiausia, pana Romero Lopes. Ačiū, pana pirmininkė. Šis pakeitimų paketas be abejo atspindi tai, kad visoms politiniams frakcijoms kyla e, rūpimų klausimų dėl taikymos ryties, dėl duomenų saugojimo laikotarpio, dėl Tačiau galų gale svarbiausia yra nus, pre, nusikaltimų prevencija. Reikia galvoti apie proporcingumą. Tai pabrėžia ir Europos duomenų apsaugos priežiūros institucija ir turėjo neigiamų pastabų dėl šio pasiūlymo pavyzdžiui, dėl duomenų apsaugos direktyvos formos. Ne vien tik teisės ekspertai, bet ir 27 duomenų apsaugos agentūrų direktoriai taip pat turėjo abejonių. Taigi, kai yra tiek daug duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų, e, kurie kvestionuoja pasiūlymus, tai tam turi būti tam tikra priežastis. Aš norėčiau paminėti proporcingumo koncepciją. Tai nėra atsitinės koncepcijos. Jeigu tai yra būtinybė na, išbristi iš to chaoso. Kaip esu sakiusi ne vieną kartą, reikia grįžti prie Čezarę Bekaryje ir jos straipsnio apie nusikaltimus ir bausmes. Būtent čia atsiranda poreikio ir proporcingumo koncepcija. Tikiuosi, kad ponas Kirchhoffas dar e, yra čia. Noriu paminėti Robertą Pylą, didį anglą, kuris minėjo apie poreikį ir proporcingumą. Vakarėje minėjo Montesquieu, kad E, jeigu bauda nėra būtina, tai perinama prie e, priespaudos, prie tironijos. Visa tai yra kyla iš Monteskijų darbų e, ir panašiai. Teisės ekspertai vakarėje taip pat sakė, kad geriau teikti pirmenybę tam, kad nusikaltėlis liktų gatvėje, negu kad nekaltas žmogus būtų įkalintas, kankinamas ar persekiojamas. Kaip Bakarė yra sakęs, reikia turėti tikrumą taikant bausmę, o ne daugiausia skirti dėmesio griežtumui. Reikia kalbėti ne tik apie įrodymus, bet ir pagrindinės teisės, dėl ko e, piliečiai nebūtų automatiškai laikomi įtariamaisiais. Ir dėl to šios iniciatyvos e, kyla iš neteisingų prielaidų, kai kalbam apie nusikaltimų prevenciją. Pažiūrėkime į Junktinės valstybės dažnai piliečiai laikomi tiesiog visi įtariamaisiais. Jeigu e, kažkoks juododis vaikinas e, eina užsidengę galvas, gal, užsidengęs galvą gobtuvu, jis laikomas įtirtinu ir nušaunamas. Piliečiai nėra įtariami vien dėl to, kad jie skrenda lėktuvu. Taigi, toks mąstymo būdas E, dėl nusikaltimų prevencijos yra neteisingas. Jeigu norime taikyti efektyvę e, nusikaltimo prevencijos e, sistemą pagrįstą tikrumu ir policijos bendradarbiavimu, tai šis pasiūlymas yra panašus į tas problemas, kurias turėjome su, su, su jungtinėmis valstybėmis dėl keliaivių duomenų teikimo. Ir tai kertas su to, ką esame skūrę Europoje. Junktinės valstijos vis dar taiko mirties bausmę. Ir kitų dalykų, kuriuos Europoje esame pamiršę. Kalbant konkrečiai apie terorizmą, galbūt reikia išskirtinių priemonių reikia kalbėti apie piliečių ar keleivių saugumą. Tuomet galbūt reikia išskirtinių priemonių. Ir pagal šalių teisės kodeksus, šalių, kuriuose e, pasitaikė teroristinių išpolių, tai yra tam tikrų nuostatų tuomet, kai yra aiškių įrodymų, aiškių įrodymų, tuomet galima panaudoti išskirtinės nuostatas šių priemonių taikymas turėtų kilti iš teisinės sistemos, tai yra teisėjas turi duotis leidimą taikyti tam tikras priemonės. ir turi būti iš karto informuojamas, jeigu kažkokiu veiksmu įmamasi be teisėjo leidimo. Ir institucijos turi veikti teisinių tyrimų rėmose. Tačiau negalima nieko daryti, jeigu nėra pateisinimo išskirtinėms priemonėms. Kai komisija kalba. Na, atsiprašau, e, kai, kal, e, kai komisija kalba apie teisėtumą, tai tuomet reikia kalbėti ir apie įstatymus. Europos taryba nėra teisėtumo šaltinis. Ir žmogaus teisų agentūra taip pat nėra tokia, su visa pagarba. Tai, kad mes. Viską reikia vertinti tinkamame kontekste. Sorry, but, uh... Ačiū, aš labai atsiprašau, bet pranešėjas turės greitai išeiti, todėl kiti kurie nori pasakyti, neturės pakankamai laiko. Ponas Fulsas, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas pakeitimų didelis skaičius aiškiai rodo, kad mes dar nežinome, į kokią kelionę leidžiamės, kai kalbame apie decentralizuotą ar centralizuotą požiūrį mūsų Frakcija dar nebaigė diskusijų šiuo klausimu ir man atrodo, kad pranešėjas pateikė gerą, konstruktyvų, apgalvotą dokumentą ir PNR duomenų analizė yra suteikia papildomas vertės ir aš nemanau, kad apsiriboti kažko per daug ar analizuoti absoliučiai viską. Ir būtent tuo vedamas aš pateikiau savo pakeitimus. Man atrodo, kad centralizuota sistema duotų papildomos vertės ir manau, kad tai reikia daryti skubiai. Ir jeigu taip tuo laikysimės, turėtume nutolti nuo 27 valstybių narių prie centralizuotos, centralizuoto duomenų ar analizės centro. Nežinau, ar čia bus populiari idėja, nemanau, kad taip yra. Tačiau aš negirdėjau įtikinančių argumentų, kodėl taip nebūtų gerai. Ar kad tai būtų neįmanoma padaryti. Taigi, Kadangi šis pasiūlymas apskritai yra kontroversiškas, galbūt reikėtų ieškoti mažiausio bendro vardiklio ir susitarti jo pagrindų. Jeigu galime apie PNR sistemą pagrįstą valstybių narių savanoriškų e, dalyvavimų. Ir tai būtų susiję taip pat ir su taikymu vidinių skrydžių atveju. Tačiau jeigu kalbame apie tam tikrus standartus, tai tie standartai turėtų būti taikomi visiems. Žinau, kokios čia yra problemos. Kai kurių oro linijų atveju joms būtų sunku apsispręsti, ar reikia joms pateikti tam tikrus duomenis ar ne. Ir jeigu bus savanoriška sistema, tuomet parengtume parametrus e, sėkmingai sistemai. Čia kol kas ir baigsiu, tačiau norėčiau paprašyti, kad dabar, kai jau turime pakeitimus, iš lėtų turėtume judėti tą pačią kryptimį nes žinau, kad yra labai skirtingų nuomonių ir reikia elgtis atsargiai, nes visą tai, apie ką kalbame, yra susijęs su saugumu. Ponas Alvaro. Dank, Frau Ačiū. Aš manau, kad dauguma pakeitimų, kurie yra pasiūlyti, yra susijęs su tuo, kad mes mūsų frakcijoje, mūsų frakcijoje susidurėme su problemomis įvairiuose straipsnėse. Apskritai mums nėra priimtina ta, tas siūlymas ir jeigu būtų galima pasiūlyti pakeitimą ir atmesti visą dokumentą, būtų geriausia. Bet aš manau, kad mes gana aiškiai išsakėme savo poziciją visuose kituose pakeitimuose. Na ir visgi girdime daug įvairių dalykų, kurie mus, mums įrodo, kad esame teisūs. Jeigu išplėsime ir įtrauksime viską, kas yra susijęs su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, aš manau, kad tai yra tikrai kvesionuojama. Tada kyla klausimas, kodėl reikalingos tos išorės sienos ir kaip yra, vyksta tikrinimai išorės sienose ir kas įleidžiama į Šengeno zoną. Uh, susitarimas dėl kelių duomenų įrašų su JAV. Visuomet buvo teigiama, kad gausime naudos iš tokio susitarimo, nes gausime informacijos. Tai kodėl mums reikalinga patiems tokia sistema? Reiktų kur kas atidžiau peržiūrėti ir susitarimą su JAV. Kalbame apie kovas nusikaltimais veiksmingai, remiantis uh, susitarimais, teismų, policijos bendradarbiavimo, Europos arešto orderio dėka. Ir Europolui tikrai nesuteikėme tinkamų įgaliojimų. Ir aišku, vyksta policijos bendradarbiavimas Europolo kontekste, taigi aš nesuprantu, kokios pridinės vertės suteiks šis pasiūlymas, turint, kad ir tai priemonių jau yra galybė yra įvairūs susitarimai su trečiosiomis šalimis, įskaitant Swifto ir keliavių duomenų įrašų su JAV. Ir visa tai buvo daroma teigiant, kad gausime iš to naudos. O dabar norime sukurti prasmingo pusiškumo sistemą. Taigi, kas vyks pagal mūsų keliavių duomenų įrašų sistemą? tie, kurie anksčiau skrisdavo lėktuvu, dabar persės į traukinius, nes ten niekas netikrina. Ir ar tai reiškia, kad ir kel, kel, traukinių keleivius tikrinsime, jiems keičiant traukinius? Galbūt tokią sistemą numatykime ir traukinių keleivių atveju. Na, nematau jokios logikos šiame pasiūlyme. Dar trumpai dėl terminų. Jeigu kalbame apie 6, 3, 9 mėnesių terminą, taigi čia laimės tie, kurie rieks garsiausiai. Arba turėsime rasti kompromisą dėl terminų, laikotarpių. Turime pažiūrėti, kokia realiai yra situacija. Daugelis valstybių narių kalba apie tai, kad jiems reiks atitinkamo laikotarpio duomenims gauti ir tie duomenys jiems gali pastarnauti tam tikram laikui, trims, šešiems mėnesiams. Teisininkai, policininkai galbūt galėtų, gal, galbūt galėtų daugiau apie tai papasakoti, jie tiksliai iš patirties žino, kiek laiko tokie duomenys gali būti naudingi. Taigi termino pratesimas aš nemanau, kad yra prasmingas ir tai tikrai nesusilauks mano frakcijos pritarimo. Uh, Ačiū, panašu, kad tikrai kompromisus parengti bus nelengva. Ponas Albrechtas, prašau. Dėkoju. Žaliųjų frakcija pateikė nemažai pakeitimų. Mes irgi manome, kad dabartinis komisijos pasiūlymas ir diskusijos taryboje yra neprimtina. Mums kyla daug abejonių dėl šio pasiūlymo ir šiek tiek mane stebina tai, kaip komisija vertina teisės ir pagrindinius principus ir nekreipia į tai dėmesio. Aišku, galime teikti, kad šiuo pasiūlymu bus, šį pasiūlymą bus įtraukiami ir vidiniai skrydžiai ir panašiai. Ir visa tai daroma prevencijos tikslais. Galbūt būtų prasminga, jeigu dauguma už tai pasisakytų, nes tada Europos teisingumo teismas, nacionaliniai teismai padarys tam galą, nes tikrai negalime leisti tokiai sistemai įsitvirtinti. Mane stebina, kad žmonės e, taip nejautriai vertina dalykus, teisinį pagrindą ir pagrindinės konstitucijos nuostatas. Ir pritariu tam, ką sakė ponė Lopės. Aš manau, kad reikia daugiau padiskutuoti apie teisinį pagrindą. Prieš pradedant kalbėti apie pačią priemonę. Nes e, jeigu pamastytumėme, suprastumėme, kad e, Tai yra kur kas pažangiau už bet kokią nusikalstamą veiklą. Pavyzdžiui, jeigu duomenys būtų saugomi penkerius metus. Informacija apie visus keleivius ir skrydžius penkeriems metams saugoma. Taigi čia tikrai kyla daug problemų. Žinote, kad Vokietijos konstitucinis teismas atmetė šias nuostatas dėl duomenų saugojimo. Na ir vyriausybė tikriausiai nuspręs neteikti naujo pasiūlymo, nes duomenų saugojimo sąlygos, nepateikiant svarių priežasčių, yra sunkiai tenkinamos. Na, o šešių mėnesių duomenų saugojimo laikotarpis ir duomenys bus prieinami tik tuo met, kai bus pateiktas teismo prašymas. O čia kalbame apie tai, kad penkerius metus bus saugomi duomenys. Tai yra neprimtina pagal konstituciją. Ir dėl to, atsižvelgiant tai, kad buvo pasiūlyta tiek daug pakeitimų, galbūt būtų prasminga pakalbėti apie pagrindinius principus, o ne toliau stumti tą pranešimą. Ačiū, ponė Ernst. Ačiū. Aš manau, kad atėjo momentas, kai turime apskritai pamastyti, ką mes parlamentas norime čia nuveikti. Ir kyla klausimas, ką darome piliečių labui. Nes tai yra nepasitikėjimo apraiškos. Ir jeigu norime įtraukti ir vidinius skrydžius, tai reiškia, kad įtarinėjame visus, be, jokių, be jokio pagrindo. Ir turime apie tai pamastyti, ko mes realiai norime, ko mes siekime šiuo pasiūlymu. prasmingumas kvestionuojamas, kaip ir e, susitarimai dėl keliaivių duomenų įrašų. Tai gal kas man galėtų paaiškinti, ko mes pasieksime tuo pasiūlymu? Kaip galime pateisinti apskritai tokias priemonės? O kalbant apie mm, tikslo apribojimą ir proporcingumą, aš manau, kad na, keista, kad turime išplėsti šią sistemą ir įtraukti ir rimtus nusikaltimus. Pažvelkime ir bandykime išsiaiškinti, kas yra rimtas nusikaltimas pagal nacionalinius teisės aktus, kiek plati yra ta savoka. Ir jeigu tai bus vienas kriterijų, tuomet, na aišku, kyla problemų dėl duomenų saugojimo penkerius metus. Jūs teigiate, kad trijų dienų, trijų mėnesių ne, nepakanka. Tai kam, nesuprantu, kodėl reikia net penkerių metų. Neminėsiu trečiųjų šalių, duomenų saugumo, kitų problemų. Yra daug dalykų, kurie neaptariami nei komisijos pasiūlyme ir mažiau dar atsispindi pranešime. Trisdešimt aštuntasis pakeitimas. Jame teigiama, kad pasiūlymas atmetamas ir pranešimas taip pat, jeigu jis nebus pakeistas. Ir aš manau, kad geriausia komisija būtų atsimti pasiūlymą. Pirmininkė, ačiū. Buvo iškelta daug esminių klausimų. Pone Sipel. Ačiū. Bandysiu keletą dalykų pakomentuoti, jau tai buvo daug e, kalbėta. Žinoma, visi norime imtis pastangų ir kovoti su bet kokiais nusikaltimais tinkamai. Tačiau turime paklausti, ar visi, vis, visos priemonės ir visi ištekliai pateisina tikslą. Ir kodėl apskritai prasidėjo šios diskusijos? Jos prasidėjo dėl to, kad Mes norėjome kovoti su terorizmu ir dėl to ir buvo nuspręsta kaupti, rinkti duomenis. Taigi, jeigu kalbame apie rimtus tarpvalstybinius organizuotus nusikaltimus, terorizmą, rimti nusikaltimai ar apskritai bet kokie nusikaltimai, čia reikia išsiaiškinti, apie ką kalbame, nes problemų dėl e, duomenų rinkimo ir keliaivių duomenų įrašų kaupimo. Visa tai gali būti panaudojama įvairiais tikslais ir jeigu pažiūrėtumėme, kaip tie duomenys yra gali, ir gali būti panaudojami, tuomet e, apriepties išplėtimas būtų žingsnis per toli. Taip pat, e, kalbant apie keliaivių duomenų įrašus, kalbėjome tik apie tarptautinius skrydžius, dabar kalbime jau vidinius skrydžius, skrydžius ES viduje. Kažkas kalbėjo net apie traukinių, laivų keleivius. Taigi, faktiškai tikrinsime kiekvieną transporto priemonę. Na ir panašu, kad tai tikrai kainuos daug pinigų. O jeigu apriepties ne, nesiaurinsime, tuomet nebus prasminga apskritai finansuoti tos priemonės. Dar kovojant su organizuot, tų nusikalstamų ir terorizmų. Aišku, turime tinkamai panaudoti lėšas, tačiau techninių priemonių finansavimas, policijos, teisingumo institucijos, teisėsaugos institucijose yra tam tikrų padalinių ir reikia pažiūrėti, ar jie tinkamai finansuojami, atlikti duomenų rinkimas teigiama yra, tokiu būdu bus veiksminga kova su nusikaltimais. Na ir jeigu galiausiai bus patvirtinta to, tokia direktyva, turėsime išplėsti teisinį pagrindą, 16 straipsnis, kur kalbama apie duomenų apsaugą. Ir taip pat Stokholmo programoje yra teigiama, kad e, pagrindinių teisių apsauga numatyta Hartijoje turi būti užtikrinama veiksmingai. Taigi čia privatus, privatus gyvenimas turi susilaukti pakankamo dėmesio. Ir kalbant apie asmenis duomenis ir visas ES priemonės, kovojant, kalbant apie nusikaltimų tyrimus, kovą su nusikaltimais, tarptautinius santykius, aišku, turime tas pastangas stiprinti ir stiprinti tą apsaugą. Taigi turime nepamiršti duomenų naudojimo. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos jau esu minėjęs, kai paskutinį kartą svarstėme šią temą. Nes nemažai kitų mano mm, pastabų jau pasakė kiti kolegos kokius nusikaltimus siekiame išaiškinti, naudodami keliaivių įrašų duomenis. Jei mes kalbame apie duomenų saugojimo trejų metų laikotarpį, tai čia mes jau turėtume reikalo su tuo, kas laikoma nenusikaltimais, o tik pažeidimais. Ir tikrai nesuprantu, kodėl e, ieškant tarptautinio, ieškant nusikaltelio tarptautinio, tarptautinių mastų kažko, e, kas pavo, ko nors, kuris pavogė dviratį Achenė, o tą padaryti sugalvojo Briuselyje, tai nežinau, ar čia iš tiesų uh, tokiais atvejais reikia naudoti šiuos keliaivių duomenis tokiems nusikaltimams išaiškinti. O dabar ar taikysime šias direktyvos nuostatas skrydžiams vidaus Europoje? Manau, kad yra gerų dalykų, būtų naudinga netaikyti tos direktyvos nuostatų vidaus skrydžiams. Norėčiau, kad komisija ir taryba atsakytų mm, apie vietos avialinijų taikymą apie šios direktyvos taikymą vietos aviolinijoms. Aš apie šių, šios direktyvos taikymą pigių skrydžių aviokompanijoms, nes aš supratau, kad jinai nebus taikoma pigių skrydžių aviokompanijoms. Ir kai pradėsime šios direktyvos nuostatas taikyti ir skrydžiams vidaus Europoje, ko aš nepageidaučiau, tai tada reiktų žinoti, ar pigių skrydžių bendrovės turės taikyti šios direktyvos nuostatas ar ne. Nes mm, tą labai svarbu žinoti ir teroristam. Dėkui. kadangi mūsų pranešėjas jau išėjo, tai jis negalės pateikti apibendrinančiųjų komentarų. Dėl to kreipiuosi į komisiją. Gal jinai mum dar pakomentuos tai, kas buvo pasakyta. Dėkui. Mes pasižymėjome visas išsakytas mintis ir apsiribosiu tik atsakydama į paskutinį klausimą kurį pateikė ponas Engel dėl pigių skrydžių kompanijų, jos, jom bus taikomos šios direktyvos nuostatos. Kokią logiką apie keleivio duomenų įrašus jos besivadovautų. Ši direktyva bus taikoma ir pigių skrydžių aviekompanijoms. Pasižymėjome visus komentarus, diskusijos buvo labai įdomios. Dėkui, dabar suteiksiu žodį poniai e, Olken, pirmininkaujančio šalies atstoviai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti už įdomias diskusijas. Noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas bus pateiktas tarybai rytoj ir taryba turės taip pat išsakyti savo nuomonę dėl direktyvos nuostatų taikymo ar netaikymo skrydžiams vid Europos viduje ir dėl keleivio duomenų įrašų saugojimo laikotarpio. Pirmininkė, dėkui. E, laukiame trilogo, toliau tęsis debatai, baigiame rytinį posėdį, o po pietų pas mus bus Graikijos ministras ir dirbsime mm, toliau pagal darbo tvarkę. Skanių pietų iki popietės.